Dear colleagues, um, I welcome Commissioner Designate. Kolegos, e, sveikinu atvykusi paskirtą į komisijos narį Julian King į šį e, komitetą, pilietinių teisių komitetą. Prieš e, suteikdamas žodį serui Julianui, ir nariams, kad jie galėtų pateikti klausimų, pateiksiu pats keletą pastabų. Visų pirma, tvarka. 26 priedo 118 taisyklė Mm, pagal ją e, parlamentas vertina paskirtą į komisijos narį, atsižvelgdamas į jo bendrąją kompetenciją, e, pasišventimą Europos klausimams ir bendras žinias. Taip pat yra vertinamos e, tos mens žinios apie jo klausimų portfelį. Taip pat noriu priminti, kad parlamentas paskirtajam komisijos nariui pateikė keletą klausimų. Du klausimus pateikė komitetų pirmininkų sueiga, tris konkrečius klausimus parengė Lybė komitetas ir visus tos klausimus patvirtino pirmininkų sueiga. E, paskirtasis komisijos narys raštu atsakė į tą klausimyną, atsakymą yra išplatinti visiems nariams visomis kalbomis. Jūs turite atsakymus, žiniasklaida turi atsakymus, e, noriu jūs paraginti juos perskaityti, jeigu dar jų neperskaitėte. Toliau diskusijų struktūra ji bus tokia. E, paskirtasis komisijos narys e, pateiks e, žodinį pranešimą, pasisakys žodžiu ne ilgiau nei 15 minučių, po to turėsime laiko 45 klausimams ir atsakymams. Kiekviena dalis susidarys iš trijų minučių klausimui ir atsakymui pateiks klausimą ponas Brok, taip pat ir AFET e, komiteto vicepirmininkas ponas Pasku. Po to klausimus pateiks frakcijų atstovai, o pabaigoje paskirtasis komisijos narys turės penkias minutės baigiamajam žodžiui. Kolegos, turiu pasakyti, kad turėsiu labai griežtai kontroliuoti, ar laikomasi skirto kalbėjimo laiko, nes priešingų atveju sąrašo gale esantys žmonės nebegalės pateikti klausimų. Jeigu būsime labai disciplinuoti, tai turėsime laiko papildomiams klausimams, bet greičiausiai tai laiko nebeliks. Bet žinoma, jeigu laikysitės ypatingos drausmės, tai turėsime tą galimybę. E, verčiama bus į 23 kalbas, taigi galite kalbėti savo kalbą. E, neužmirškite, kad tai, ką sakote, turės būti išversta, taigi nekalbėkite per daug greitai. E, šios diskusijos bus transliuojamos Europos parlamento interneto svetainėje ir taip pat bus galima vėliau pasižiūrėti ir šių diskusijų įrašų daugeliu iš mūsų ši salė labai gerai pažįstama, tačiau paskirtajam komisijos nariui tai nėra pažįstama salė. Kai kalbėsite, prašau pakelti ranką, kad komisijos narys matytų, kur sėdite. Ir taip pat čia ta, tas pastabas adresuoju ir mūsų svečiams, ir žiniasklaidos atstovams. Prieš suteikdamas žodį paskirtajam komisijos nariui, noriu pabrėžti du dalykus susijusius su jo atsakomybė ir atskaitomybė. Jūs matėte, kad mm, misijos rašte, kurį pirmininkas Junkeris nusintė ponui King, sakė, kad jis nori, kad ponas Kingas būtų e, sa, už saugumo sąjungą atsakingas e, komisijos narys, kad jis e, būtų atsakingas už pagrindinių žmogaus teisų hartijos laikymas, įstatymo viršinybę, taip pat paremtų vidaus reikalų, už vidaus reikalus atsakingą komisijos narį, taip pat paremtų ir komisijos narį atsakingą už migraciją ir kitus klausimus. Mm, šio, šių klausimo metu mums bus įdomu išgirsti, kokie yra pono e, Sero Džiulieno prioritetai Ir iš dalies jis jau atsakė raštu, tačiau mums labai svarbu ir kaip jis suvokia savo atskaitomybę. E, antra, e, Europos parlamente ir taryboje yra svarstomi saugumo klausimai. Paprastai už juos atsakingi, atsakingas komisijos narys, atsakingas už migraciją ir pilietiškumą, jeigu nesturima kitaip. Ir jei taip pat turi būti tai derinamas su kita, kitais komisijos nariais. Ir tikimės, kad ponas Žiulienas mums paaiškins, kaip jis įsivaizduoja savo atskaitomybę, nes ta atskaitomybė parlamentui ir šiam komitetui yra labai svarbi. Turbūt su to sutinkate. Aš žinau, kad aš e, perskaičiau atsakymus, kurios pateikė paskirtasis komisijos narys, aš juos peržiūrėjau e, kartu su Libio komitetu ir jis sakė, kad e, yra pasirengęs įgyvendinti prioritetus ir aptarti e, klausimų su komitetu. Taigi e, dabar suteiksiu žodį paskirtajam komisijos nariui King. E, prašom, serė Džiulinai, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. E, ponios ir ponai, ačiū, kad pakvietėte mane dalyvauti šiame posėdėje. Jeigu prieš keletą mėnesių man kas nors būtų pasakęs, kad aš būsiu čia su jumis, nebūčiau patikėjęs. Mes išgyvename ypatingą situaciją. Uh, E, mane ką tik paskyrė Junktinės karalystės vyriausybė. Pirmininkas Junkeris pasinaudojo šią progą ir sustiprino komisiją įsteigdamas, šią, įsteigdamas šį postą, tai yra e, Saugumo sąjungos komisijos nario postą. E, turiu pasakyti, kad komisijos narys, kurį paskiria valstybė narė nusprendusi pasitraukti iš ES e, gauna tokį svarbų vaidmenį. Aš manau, kad aš galėsiu suteikti papildomos vertės. Aš e, turiu labai konkrečios patirties šioje srityje. E, jos įgyjau per savo karjerą taryboje ir taip pat dirbdamas vietose Airijoje, Šiaurės Airijoje ir neseniai Paryžiuje. Iš tikrųjų, Prieš porą mėnesių buvau Nicoje, ten buvau e, Liepos 15 dienos rytą ir savo akimis mačiau e, tas, tos siaubingus e, išvakarėse įvykusio išpolio padarinius. E, to išpolių metu žuvo daug žmonių, daugybė žmonių buvo sužeista. Ir mane tai privertė dar kartą suvokti e, kokią grėsmę kelia terorizmas. E, aš ėjau įvairias pareigas Briuselėje, taryboje, taip pat ir komisijoje, buvau kabineto va vadovas, taip pat dirbdamas e, ambasadoriumi e, Prancūzijoje, gyniau Junktinės karalystės poziciją, kai vyko referendumas. Na, turiu pasakyti, kad aš visada didžiuoju, didžiavausi būdamas Britas, taip pat lygiai taip pat didžiuojusi būdamas europietis ir aš čia tarp šių dviejų dalykų nematau jokio prieštaravimo. Tačiau birželio 23 dieną dauguma mano tevinainių nusprendė pasitraukti iš ES ir mes turime gerbti šį sprendimą. Ir kad nebūtų jokių abejonių, norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad jeigu būsiu patvirtintas, e, darysiu viską, ką galiu, stengsiuosi kaip galima geriau atlikti savo darbą ir pasitarnauti bendriesiems ES interesams, ypač europiečių bendriesiems interesams. Aš sieksiu e, nešališkos, e, principingos sąjungos. Ir jeigu po šio proceso tapsiu komisijos nariu, mm, su visa, prisimsiu visą atsakomybę, kuri yra siejama su šiuo postu. Nuo 2000 nuo rugsėjo 11-osios įvykių praėjo 15 metų ir mes turime pagalvoti, kaip pasikeitė grėsmės. Terorizmas, organizuotas nusikalstamumas vis dar kelia grėsmę mūsų vertybėms ir mūsų gyvenimo būdų ir kai kas turbūt pasakys, kad ta grėsmė yra kaip niekada didelė. Nuo bombardavimo Madride 2004 metais buvo e, daugybė teroristinių išpolių. Vien, mm, pernai buvo 14. Ka, kai kurie iš tų išpolių buvo gerai suplanuotos, koordinuotos tam tikrų grupuočių atakos. Kit, kiti išpoliai buvo paprasčiausiai išpoliai su peiliu. Kai kurie teroristai yra. E, E, iš mūsų šalių, kai kurie grįžta iš kitur, kai kurie buvo stebimi, kiti buvo žinomi institucijoms, teisėsaugos institucijoms tik kaip smulkus nusikalteliai. Kai kas e, tiesiog simpatizavo teroristams, kai kurie buvo radikalizuoti pastarosiomis savaitėmis. Mm, kai kurie iš tų išpolių buvo e, nuspėjami, kai kurių buvo visiškai neįmanoma numatyti. Taigi reikia rasti naujų būdų, kaip bendradarbiauti per sieną. Vis labiau plinta kibernetiniai nusikalteliai nusikaltimai, jie tampa vis priešiškesni, jie kelia grėsmę žmonių teisėms ir ekonomikai. Ir kaip ir ter terorizmas, kaip ir organizuotas nusikalstamumas nepaiso sienių ir iš tikrųjų terorizmas klesti dėl to, kad valstybės narės nekoordinuoja veiksmų. Ir čia Akivaizdu, tai yra Europos dimensija. Prisiminkime praėjusio lapkričio išpolius e, Paryžiuje. Jie buvo suplanuoti Sirijoje. Kai kurie teroristai keliavo turėdami suklastotus pasus, jie buvo apsistoję Belgijoje, naudojosi ginklais, kurie buvo atgabenti iš Balkanų, atvyko į e, Paryžių tik išpolių išvakarėse. Ir turint visą tai galvoje, vienintelis būdas kovoti su teroristais yra veiksmingai dirbti iš vien. Šiandieninėme pasaulyje vienos valstybės saugumas yra visų valstybių saugumas. E, sutarties ketvirtasis straipsnis aiškiai sako, kad nacionalinis saugumas yra valstybių narių atsakomybė, tačiau jos pavieniui negali, nesugeba susitvarkyti su <clears throat> grėsmėmis, kurios yra tarp valstybinės. Todėl mes turime e, stengtis įveikti tas grėsmės ir turime kovoti su tais, kurie nori atimti iš mūsų laisvės. To tikisi mūsų piliečiai. E, pavyzdžiui, Eurobarometro e, apklausa parodė, kad 81 procentas piliečių nori griežtesnių veiksmų prieš terorizmą. Ir komisija imasi e, operatyvinių priemonių, siekdama skatinti saugumą, imasi tikslinių veiksmų ten, kur ES gali daug ką pakeisti. Ir tam reikia e, grupinio darbo. Čia bendradarbiauja e, pirmasis pirmininkas Timmermans, ponas Avromopulos ir daugelis kitų. Ir E, kaip jau sakiau, misijos, kaip jau yra pasakyta misijos rašte, pirmininkas Junkeris e, skatina sukurti e, tarp disciplininę darbo grupę, kurią sudarytų už vidaus reikalus, švietimą, susisiekimą atsakingi asmenys. Mums reikia integracijos, bendro darbo su valstybėmis narėmis ir su parlamentu, ypač šiuo komitetu. Aš žinau, kaip ir ištingai, atkakliai e, šis komitetas siekia užtikrinti saugumo teisės. Žinau, kad jūs e, darote pažangą nagrinėdami daugybę pasiūlymų. Dabar mes turime padvigubinti savo pastangas, turime užtikrinti e, saugumą piliečiams, kurioje tikisi. Turime sukurti veiksmingą ir tvarę saugumo sąjungą. Veiksminga sąjunga reiškia, kad ji turi sutelkti dėmesį į gyventinimą, turi užtikrinti taisyklių įgyvendinimą, padėti e, valstybių narių institucijoms įveikti kliūtis ir kartu įveikti tas kliūtis. Taip pat e, turiu užtikrinti, kad egzistuojančios sistemos būtų visapusiškai panaudotos. Valstybės narės gali pasikliauti, kad komisija padės e, joms visokiojopai. Kai prireiks, jeigu prireiks, mes tikrai neatsitrauksime ir taikysime teisės aktus, taip pat ir pažeidimų procedūros, jeigu prireiks. Taigi siekime įgyvendinimo. Tvarumas tie besikartojantis išpuliai ragina ne tik mus imtis vieningo atsako, bet e, sukurti ir bendrą Europos saugumo sistemą, kurioje būtų gerai apgalvot, vykdoma gerai apgalvota politika, grindžiama įrodymais. Pagrindinės teisės turi būti tos sistemos centre. Mano paties patirtis Šiaurės Airijoje parodė, kad E, taika ir didesnis saugumas yra įmanomas tik tada, kai yra visapusiškai gerbiamos pagrindinės teisės. Ilga kova su terorizmu Šiaurės Airijoje pasistumėjo į priekį tik tada, kai žmonės pradėjo tikėti, kad jų pagrindinių teisų bus paisoma. Jie atsisakė smurto ir prisidėjo prie politinių pastangų skirtų bendrai ateičiai kurti. Aš esu visiškai įsipareigojęs laikytis hartijos. Mūsų veiksmai visada turi būti grindžiami įstatymų viršenybė, tinkamais saugikliais ir išimtimis tik tada, kai jų reikia, kai, kai jos būtinos, kai jos proporcingos ir teisiškai pagristos. Kalbant apie mano prioritetus, na, išeities taškas yra 2016 m. balandžio komisijos komunikatas dėl veiksmingo saugumo. Tai yra kelrodis planas, e, mes jį turime įgyvendinti, galvodami, ką turime padaryti, kad sustiprintume kovą su terorizmu terorizmu ir organizuotų nusikalstamumu ir turime galvoti, ką galime padaryti, kad sustiprintume savo gynybą, savo atsparumą toms, e, tiems iššūkiams. Visų pirma, turime greitai E, patvirtinti pasiūlymą dėl direktyvos dėl kovos su terorizmu. Tikiuosi, kad e, bendradarbiaudami su jumis ir taryba padarysime tai iki metų pabaigos. Taip pat mes turime atkirsti teroristus nuo finansavimo šaltinių. Komisija pateiks šio klausimų pasiūlymų. Toliau šonamieji ginklai. E, manau, kad čia didžiausias iššūkis yra sumažinti prieigą prie ginklų. Mes turime įgyvendinti veiksmų planą ir čia, kaip ir kitur, turime stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Antra, mūsų agentūros turi atlikti stipresnį vaidmenį remdamos nacionalinės institucijas, joms kovojant su terorizmu ir organizuotų nusikalstamumu. Aš visada labai e, pasisakau už Europolą ir manau, kad mes turime pasinaudoti visomis galimybėmis, kurios e, atveria ši nauja sistema. Europolo kovos su terorizmu centras jau pradėjo duoti rezultatų, mes jį toliau turime stiprinti. Taip pat turime siekti, kad ir Europos kibernet, kovos su kibernetiniais nusikaltimais centras e, taptų pagrindinė kovos su kibernetiniais nusikaltimais priemonė. E, mes turime e, analizuoti įrodymus. Valstybės narės turi daugiau naudotis jungtinėmis tyrimų grupėmis, padedant Europolui ir Eurojustui. Trečia, turime kovoti su radikalėjimu, kuris gali privesti prie terorizmo. Ir turime pradėti dirbti dar prieš žmonėms e, pradedant laikytis radikalių pažiūrų, turime atkreipti dėmesį į vaikus, mes turime kurti. Tas tinklas, kovos su radikalizavimu tinklas jau davė pirmųjų rezultatų. Mes siekiame kovoti su radikalizavimu kalėjimuose ir mokyklose. Šioje srityje turime toliau stiprinti savo pastangas, pavyzdžiui, remti pilietinę visuomenę ir kurti e, priešingą naratyvą. Mes taip pat turime kovoti su propaganda ir e, neapykantos, e, neapykanta internete. Taip pat turime dirbti su interneto skyriumi. Turime taip pat pasinaudoti ir socialiniais tinklais ir pašalinti nepriimtiną turinį. E, kaip jau sakiau, turime stiprinti ir savo pačių gynybą prieš terorizmą, turime stiprinti savo atsparumą ir geriau bendradarbiauti. O čia pagrindinis dalykas yra veiksmingas dalymasis informacija. Taigi penktas dalykas. Dabartinės informacinės sistemos turi būti visapusiškai įgyvendintos ir taikomos. Pavyzdžiui, valstybės narės turi dėti daugiau pastangų įgyvendindamos prium. Taip pat Dar kyla didelių iššūkių įgyvendinant keleivių įrašų, duomenų įrašų sistemą. Šešta. E, be galiojančių priemonių taikymo mes turime dar pagal pažiūrėti, kaip dalinamės informaciją per įvairias sistemas. Dabartinė informacija yra fragmentuota. E, mes turime pagalvoti, kaip kuo geriau pasinaudoti ES lygių sukauptą informaciją. Turime užtikrinti duomenų, kuriuos suvedame į savo sistemas kokybę, turime tinkamai tvarkyti tos duomenys ir teikti juos tinkamiems žmonėms, kai jų reikia, bet tuo pačiu metu turime laikytis duomenų apsaugos e, taisyklių. Turime taip pat gilintis į įvairias informacinių technologijų siūlomas galimybės. Septinta, mes turime stiprinti saugumą prie išorės sienų. Teroristai, nusikaltėliai veikia per sieną ir e, patikrinimai prie išorės sienų yra pagrindinė priemonė jiems sustabdyti. Įvažiavimo, e, aš, išvažiavimo sistema yra labai svarbi, didinant patikrinimų, pasienio patikrinimų veiksmingumą. Ir Iš ankstinės informacijos sistema e, suteiks galimybę mus patikrinti trečiųjų šalių piliečius prieš jiems atvykstant į ES. Taip pat greitai pradės veikti Europos. E, Europos sienos pasienio apsaugos tarnyba, pasienio apsaugos pajėgos. Bet turime neužmiršti ir migracijos, ir kitų klausimų. Reikia kovoti su populizmu, kuris stigmatizuoja pažeidžiamas gyventojų grupės ir kuris sudaro puikias sąlygas radikalėjimui. Aštunta, turime stiprinti savo savo infrastruktūrą, kad apsaugotume ir svarbius, ir kitus tik, e, taikinius. E, Pastarojo meto įvykiai parodė, kad čia mums gali padėti technologijos. Taip pat daug kas padaryta aviacijos saugumo srityje. Todėl dabar turime stiprinti jūrų saugumą. Ir kibernetinio saugumo užtikrinimas taip pat mus turi padėti kovoti mm, internete. Taip pat mes turime neužmiršti ir aukų teisų. Neseniai mes reformavome e, aukų teisų sistemą, tačiau turime pagalvoti ir apie terorizmo aukas. E, siūloma direktyva dėl terorizmo aukų kalba apie svarbius terorizmo aukų poreikius. E, tai yra svarbus e, teisės aktas ir mes čia turime dirbti drauge. Ir baigdamas noriu trumpai e, papasakoti, kaip įsivaizduoju savo darbą su jumis čia Libė komitete. Jūs esate viena iš teisėkuros institucijų, jūs taip pat esate idėjų ir įkvėpimo šaltinis. Jūs galite sukurti politinį spaudimą, kad būtų pasistumėta pirmin sprendžiant problemas. Jūs taip pat galite skatinti įgyvendinimą vietose. Aš esu įsitikinęs, kad vykdom vykdomoji valdžia turi atsiskaityti parlamentui ir aš e, esu pasirengęs pranešti jums, reguliariai pranešti jums apie pažangą, kurią darome kurdami saugumo sąjungą. Jūs nekartą prašėte e, geresnės apžvalgos apie tai, kaip veikia mūsų kovos su terorizmu politikos įvairios kryptis. Aš čia sutinku su jumis ir noriu su jumis bendradarbiauti. Mes taip pat turėtume pagalvoti, kaip geriau dalintis operatyvinėmis žiniomis, atsižvelgdami į šios informacijos slaptą pobūdį. Esu pasirengęs su jumis svarstyti, kaip dirbti šioje srityje. Ir jeigu būsiu patvirtintas, aš nenuilstamai dirbsiu su komisija, e, kolegomis, jumis ir nacionalinėmis institucijomis, kad kovočiau su tais, kurie nori užsipulti mūsų laisvę. Sieksiu, kad ES būtų įtraukesnė ir atsparesnė. Ir tuo pačiu metu galvodamas apie pagrindinės vertybės ir teisės, kurias mes siekiame ne tik ginti, bet ir skatinti, nes be jų nieko nebūtų. Ačiū ir dabar laukiu jūsų klausimų. Ačiū paskirtajam komisijos nariu. Dabar pirmas klausimų ir atsakymų raundas. Klausimai pirmiausia iš politinių frakcijų koordinatorių Libė komitete ir pradėsime nuo EPP koordinatoriaus, tikliau koordinatoriaus pavaduotojo Roberta Metzola. Klausimui vieną minutę atsakymui dvi minutės. Roberta, prašom. Ačiū paskirtajam komisijos nariu už tai, kad atvyko su mumis pasikalbėti šiandien ir ačiū už jūsų išsamų įžanginį pasisakymą. Aš pirmoju užduodu klausimą ir norėčiau paprašyti detaliau papasakoti, kaip jūs skatinsite plėsti saugumo sąjungą sudėtingame šių dienų kontekste ES ir ypač kai kalbama apie skirtingus E, tarp valstybinius požiūrius, tarp valstybinį požiūrį e, į dabartinį kontekstą ir kaip bus sprendžiamus e, kovotojų, užsienio kovotojų klausimas ir kaip komisijoje bus taikomos įvairios priemonės siekiant kovoti su tomis grėsmėmis, kurios dabar kelia kovotojai turintys dvigubą pilietybę. Ačiū. Ačiū. Aš e, jūs iš karto pamačiau, bet salė didelė, taigi visų paprašysiu e, kantriai palaukti, kol aš akimis jūs susirasiu prieš jums užduodant klausimą. E, sutinku su tuo, kas buvo pasakyta apie tai, kad reikia išsamios daugias luoksnės ir koordinuotos ES reakcijos. ES atsako be abejo mes veikiame vadovaudamiesi sutartimis, bet um, kyla klausimas, ar valstybės narės gali išspręsti šios klausimus vienas. Aš labai aiškiai pasakiau, kad tai yra ES kompetencijos sritis. Mes galime pasitelkti savo agentūras, savo sistemas, informacinės ir kitas, galime sustiprinti um, sienas ir e, taip pat veiksmingai naudotis SIS sistema. Mes galime pasitelkti teisės aktus, kuriais būtų nustatyti atitinkami standartai, pavyzdžiui, e, kovos su pinigų plovimu srityje. Mes taip pat galime glaudinti bendradarbiavimą, e, pavyzdžiui, tyrimo tarnybų bendradarbiavimą. Teisės aktas atitinkamas bus parengtas pavasarį. Taip pat e, galime pasitelkti įvairius tinklus. Aš jau minėjau e, kovos su radikalizavimu tinklą. Taip pat galime pasitelkti finansavimą per ESF Taip pat e, galime e, pasitelkti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, taigi yra daugybė priemonių, kurias galime taikyti ES lygmenių. Dėl jūsų konkretaus klausimo apie užsienio kovotojus, pasus, pasai ir e, dvigos pilietybės klausimas yra valstybių narių kompetencija. E, kai kurios valstybės narės imasi e, veiksmų susijusių su pasais. Europos Sąjunga, e, Sąjungos teisės aktai leidžia neįleisti asmenų saugumo sumetimais. Taigi mes toliau su komisijos nare, kolegė Jūrova, veiksime šioje srityje. Ačiū toliau um, su didemu koordinatorė. Ačiū. Socialdemokratų frakcija seniai ragino, kad būtų išsamei peržiūrėtos visos ES priemonės saugumo srityje ir kad būtų įvertinta, kas veikia sėkmingai, kokie yra trūkumai ir kokie įgyvendinimo trūkumai. Dirbdamas saugumo sąjungos komisijos nariu, ar jūs imsitės tokio vertinimo, ypač e, kalbant apie praktinį uh, įvairių priemonių taikymą, kad būtų identifikuoti atitinkami trūkumai ir ištaisyti galbūt kai kurių teisės aktų trūksta, o kai kurių teisinių priemonių yra per daug. Dar vienas klausimas. Ginant laisvę demokratinę visuomenę, kaip garantuosite, kad visos komisijos pasiūlytos priemonės remiasi pagrindinių teisų principais, ypač proporcingumo reikalavimu ir būtinumo reikalavimu, bei asmeninės informacijos ir asmens duomenų apsaugos? Ačiū. Kaip sakiau savo pasisakymę, aš sutinku su tais, kas ragino peržiūrėti šios reities politikos krypčių veiksmingumą. Ir iš tikrųjų, tapęs komisijos nariu, man tapus komisijos nariu, iš tikrųjų būtų geras metas um, šio darbo imtis. Aš manau, kad um, galime dirbti kartu, e, susitarti dėl to, kaip šis procesas galėtų atrodyti ir kaip galėtų mm, būti atlikta peržiūra to, tų, kaip priemonės įgyvendinamos ES lygmenių ir konkrečiose valstybėse narėse. Taigi, aš tikrai galiu tai Jums pažadėti. Kai dėl jūsų antro klausimo, tai yra esmė, pati esmė tos sistemos, kurioje mes dirbame. Ir aš noriu labai aiškiai pasakyti, kad e, mūsų darbo sistema e, yra. Ja, e, Ji paremta ir įvairiais teismo sprendimais ir nuomonėmis ir aš manau, kad būtent šią sistemą mes turime naudotis kurdami tvarę saugumo sąjungą. Galbūt reikėtų tam tikrų. Tikrai turi būti aiškus standartai ir aiškios taisyklės dėl naudojimuose informacija. E, turime taip pat gerbti įvairius apribojimus. Ačiū. Ačiū. Trečias klausimas. EKR e vardu ponas Timotė Kirkov. Ponas Žiūlėnai, ar galite mm, patikinti šio komiteto narius, kad mm, nebus peržengtos kompetencijos ribos šioje srityje ir kad uh, bus laikomasi taisyklių keičiantis teisėsaugos institucijoms informaciją ir kaip jūs įsivaizduojate šios ryties vystimasi artimiausiais porą metų, tuo labiau pasigirstant dabar raginimų peržengti tas ribas, kurias dabar nustato sutartis ir taikyti platesnės priemonės. Aš rengiau pranešimą 2001-aisiais dėl jungtinių tyrimų e, grupių ir aš manau, kad Tuo metu buvo skirtingų nuomonių e, dėl šių grupių. Ar bus pateikti komisijos nauji pasiūlymai dėl jungtinių tyrimų grupių, turint omenyje, kad dabar reikalingas dar gaudesnis tarpvalstybinis bendradarbiavimas kovojant su terorizmu? Ačiū. Kaip aš sakiau, atsakydamas į pirmą klausimą, mes Mūsų darbas remiasi sutartimis. Vis dėlto yra dar daug neišnaudotų galimybių šiame darbe. Aš trumpai apibūdinau tas grėsmės, su kuriomis mes susidurėme ir tos grėsmės yra bendros, aktualios visiems Europoje. Taigi mes turime daryti viską, kas įmanoma, kad užtikrintume atitinkamą atsaką. Uh, Ir man atrodo, kad svarbu glaudinti bendradarbiavimą, stiprinti pasitikėjimą, nes sistemos neveiks, jeigu e, nebus piliečių pasitikėjimo. Ir aš manau, kad dabar mes turime mm, konkrečią galimybę Europolę, kuriant kovos su terorizmu centrą, tai būtų kontekstas užtikrinantis praktinio bendradarbiavimo galimybę tarp valstybių narių ir skirtingų institucijų. Bendradarbiavimo tarp Europolo ir Prancūzijos ir Belgijos institucijų pavyzdys po Paryžiaus išpolių. Tas bendradarbiavimas, jeigu vadinamas fraternitė, Mm, kaip žinote, iš tikrųjų tai yra pavyzdys e, tokio solidaus bendradarbiavimo, paremto sutartimi. Taigi sutartimi remiantis mes galime padaryti tikrai daug. Dėl, dėl jungtinių tyrimo grupių aš manau, kad mes turime raginti nacionalinės institucijas aktyviau taikyti jungtinės tyrimo grupės Ir mane tikrai stebina, kad tai nevyksta kol kas, ko aš įsitikinu ir bendradarbia, kalbėdamasi su šios srities atstovais. Iš tikrųjų, mes turime pozityvių bendradarbiavimo pavyzdžių ir reikėtų jų daugiau, tikrai turime skatinti aktyvesnį jungtinių tyrimų grupių taikymą ir informacijos keitimasi tarp įvairių institucijų, taip pat ir uh, sienų apsaugos tarnybų. Toliau Altė koordinatorė ponė Cecilija Vikstrom. Paskirtasis komisijos nary, mūsų frakcijos vardu noriu Jūs pasveikinti čia atvykus. Jums skirtas labai atsakingos pareigos, bet dėja mm, šios ryties. Mm, šis rytis dažnai mm, išnaudojama tų, kas nori suskaidyti ES. Kaip jūs užtikrinsite, kad būsimos diskusijos ir naujas politikos kryptis saugumo srityje uh, užtikrins konkrečius rezultatus ir ar galite užtikrinti, kad bus aiškus skirtumas viena vertus tarp saugumo politikos ir migracijos politikos? Ir dar vienas klausimas. E, saugumo srities teisės aktai yra šiuo metu įgyvendinami, bet radikalizavimo ir kovos su terorizmu teisės aktai atsilieka. Taigi praktiškai kokie bus konkretus jūsų, kokios bus konkrečios jūsų rekomendacijos e, dėl priemonių šioje srityje? Ar reikėtų kažkaip persis, perskirstyti, perskirstyti ES išteklius kad valstybės narės būtų įgalintos kovoti su radikalizavimu ir terorizmu, e, kad būtų taip pat kovojama su diskriminacija ir stigmatizavimu. Ačiū. Kaip jau sakiau, įžanginėme savo pasisakymę. Vienintelis man žinomas būdas dirbti veiksmingai tai praktiškai įgyvendinti konkrečias priemonės. Tokie yra mano darbo metodai. Reikia iš tikrųjų labai konkrečiai gilintis į atskirius atvejus. Žinau, kad dažnai sakoma, kad ne visada yra tinkamai gyvendinamos procedūros, uh, ar gyvendinamos ne taip, kaip e, galima būtų tikėtis. Ir aš e, tikiuosi e, kartu su jumis siekti, kad visada būtų primami sprendimai remiantis faktais. Dėl saugumo politikos. Aš jau sakiau, kad mes tikrai neturime um, suplakti į vieną visumą saugumo politikos ir migracijos politikos. Aš sveikinu komisijos nario Avramopoulos darbą migracijos rytyje jo e, veikla e, tikrai skiriasi nuo mūsų darbo saugumo srityje. Yra e, tam tikros informacijos, kad teroristai gali pasinaudoti migrantų grupėmis tam, kad patektų į Europą. Ir aš manau, kad būtent todėl yra svarbu mums imtis žingsnių stiprinant karštosius taškus ir skatinti gerąją praktiką, taikant atitinkamas sistemas e, pasienyje. Bet pirmiausia, e, mes turime tikrai e, labai aiškiai pasakyti, kad darbas šiuose dviejose srityse yra skirtingas, kad tai yra ne tas pats. Ir trečias klausimas - kova su radikalizavimu. Aš turėjau tam tikros patirties Šiaurės Airijoje, visai kitokiame kontekste, kitokiose aplinkybėse. Ir Iš savo patirties galiu pasakyti, kad e, ne viskas gali būti padaryta aukščiausių lygmenių ir tie žmonės, kurios turi pasiekti tam tikrą informaciją, ne visada linkia mm, bendradarbiauti su aukščiausiais valdžios lygmenimis, ne visada yra tas tiesioginis kontaktas ir svarbu to žmonės pasiekti kitais būdais. Aš džiaugiuosi, kad yra jau dabar e, tam tikras tinklas ir aš manau, kad būtų svarbu įtraukti vietos um, veikėjus darbui bendruomenėse. Ačiū. Penktas klausimas. Aguja vardu, ponia Kornelija Ernst. Labas, štai aš. Ačiū. Aš norėčiau užduoti du klausimus. Pirmasis klausimas. Aš norėčiau sužinoti, kaip jūs norėtumėte e, pasidalinti savo darbą su ponu Avramopulusu. Jūs neturite savo generalinio direktorato. Kaipgi jūs gausite konsultacijas, kaip veiks visa sistema, aš nes, nelabai suprantu to. Antras klausimas, žinoma, yra susijęs su tuo, ką jūs papasakojate. Jūs norite įgyvendinti teisės aktus ir taip pat e, įtvirtinti ES teisės aktų harmonizavimą. Kaip jūs veiksite, kai Pavyzdžiui, jeigu bus e, iškeltos abejonės dėl atitinkamo teisės aktų susijusių, pavyzdžiui, su piliečių duomenų rinkimu, kaipgi jūs reaguosite būtent į skirtingų šalių priimtas teisės aktus, kurie pas mus yra paskelbti neteisėtais. Ačiū, kad paklausite šių praktinių klausimų, kaipgi mes būtent bedarbiausime su kitais komisijos nariais. Taigi, ats, tai atspindi mano darbo kultūrą. Aš būtent esu pripratęs prie to, kad žmonės dirba komandomis. Man tai yra visiškai natūralus dalykas. Ir aš puikiai suprantu, kad e, pagrindiniai komisijos nariai turi veikti kartu. Tuo metu, kai, kai e, mūsų piliečiai daugiau reikalauja būtent kreipti dėmesį ir daugiau dėmesio kreipti pirmiausiai į saugumą, man atrodo, kad e, tikrai būtų tik didesnė pridėtinė vertė bendradarbiauti su kitais komisijos nariais. Kad būtų įgyventos programos, kad būtų įgyventi teisės aktai, kad galėtume atsiliepti į piliečių norus. Ir ne tik su komisijos nariu Avramopulus aš dirbsiu. A, būtent čia aš pasitelkčiau tą patį pavyzdį, kaip deradikalizuoti atinkams asmenys. Aš manau, kad mes turėtume bendradarbiauti jaunimo reikalų srityje, taip pat švietimo srityje, ekonominėje srityje. Taip pat aš norėčiau e, dirbti su daugybė kolegų ir džiaugiuosi tuo faktu, kad pirmininkas būtent e, sukūrė atitinkamą darbo grupę, kuri paremtų mano veiklą. Žinoma, aš neturiu generalinio direktorato, kur dirba daug beveidžių žmonių, tačiau aš gaunu atitinkamas konsultacijas ir aš puikiai suprantu ir sveikinu tą idėją, kad dabar darbo grupė man padės ir tai padės man dirbti komisijoje. Dabar, dabar kalbant apie ES teisės aktus ir jų laikymasi. Jūs kalbėjote apie Kanados keleivių domenų įrašus, tai kad būtent kanadiečiai iškėlė šį klausimą. Būtent domenų, dėl tokio domenų rinkimo, dėl jų ribojimo. Reikia e, pirmiausia pažiūrėti, kas bus nuspręsta teisme ir aš remsiuosi teismo sprendimu. Šeštas klausimas, šalių vardu. Judits Argentinį. E, pone Kingai, jūs kalbėjote apie tai, kad reikia sumažinti finansavimą arba nutraukti finansavimą teroristams. E, čia mes kalbame pirmiausia apie direktyvą skirtą kovai su pinigų plovimu. Uh, ir, ir apie veiklą skirtą pirmiausia su, skirtą sumažinti arba nutraukti teroristų veiklą. Kaipgi, kaip Britas, jūs vertinate būtent tuos fondus, atitinkamas, e, atitinkamas e, kredito institucijas, kurios gali pasidauti teroristams. Kaip jūs kovosite su tuo? Jūs e, esate diplomatas ir valstybės pareigūnas, tačiau jūs iki šiol politikoje nebuvote labai ryškus. Žinoma, aš nekeliu abejonių dėl jūsų kompetencijos. Žinoma, aš suprantu, kad Britai nenorėjo paskirti politinės figūros komisijos nariu. Tačiau iš esmės vienas dalykas tai yra depolitizuota komisija, mūsų tikslas. Ir kaip kitą vertus jūs galėsite, kaip ne politikas, bendrabiauti su taryba. Ačiū šį klausimą. Aš galėčiau pradėti nuo pabaigos jūsų klausimo. Taip, aš nesu politikas. Bet aš 25 metus a, praleidau plaukėdamas politikos jūroje. Aš nenoriu užsiimti politiką, būtent vykdydamas savo veiklą, taip, bet aš pasinaudosiu savo politiniais įgūdžiais, siekdamas įgyvendinti šį dokumentų paketą arba savo kompetencijos sritį. Iš esmės, e, aš e, gerbiu pana Junkerio e, pasitikėjimą ir aš atsilyginsiu jam už tai, dirbdamas kiek įmanoma daugiau, aktyviau su jumis dirbdamas šioje srityje. Aš manau, kad jūs galite susipažinti su visą mano veiklą šioje srityje. Aš nesu Junginės karalystės vyriausybės atstovas ir manęs nebuvo paprašyta e, nagrinėti arba analizuoti breksito klausimų. Aš čia esu tam, kad e, aptarčiau su jumis klausimus susijusius su mano kompetencijos rytimi, kuri man buvo patikėta kaip komisijos nariai, kaip būsimam nominuotam komisijos nariai. Taigi, vienas iš tokių dalykų, e, į kurį aš norėčiau kreipdėmės, tai yra būtent tai yra terorizmo finansavimas. Uh, Aš kuo greičiau, kiek tai įmanoma, pateiksiu kuo daugiau pasiūlymų šioje srityje. Žinoma, e, bausmių ir kriminalinio persekėjimo suderinimas, taip pat e, turto išaldimas e, neteisėto grinųjų lėšų disponavimo sustabdymas. Į visus šiuos dalykus aš atkreipsiu didesnį dėmesį, diskutuodama su jumis, kaip, kaip kolegijos, kaip komisijos narys, bet nesu šiuo atveju Britų vyriausybės atstovas ir nestovauju Britanijos interesams. E FTD vardu e, panas čia pat, Batanas. Labas. Pirma mintis e, Pirma mintis, e, išgirdus jūsų nominaciją, buvo iš tikrųjų, kodėl Didžioji Britanija dabar būtent šiai sričiai skiria žmogų. Prieš visai nesiniai mes balsavome už tai, kad išstotume iš Junktinės karalystės. Dabar klausydamas jūs, manau, kad nieko nevyko. Iš tiesų, Jums, žinoma, suteikiamas atitinkamas įgaliojimas veikti nepriklausomai, tai būtent neveikti vykdant Junktinės karalystės valios ir veikti nepriklausomai. Todėl aš norėčiau užduoti Jums du klausimus. Ar Junktinės karalystės interesai ir Europos sąjungos susidūrimas, tai kieno interesams Jūs atstovausite? Kitas dalykas, dabar Junktinė karalystė, bet kurio atveju iš tos, iš ES. Jeigu žinoma, politikai tai rimtai yra apsisprendę padaryti. O iš esmės, e, dabar atsižvelgiant į jūsų karjerą, kaip jūs į tai reaguosite? Leiskite man dabar šiek tiek pasvarstyti šiais klausimais. Aš nemanau, kad jūs neturėtumėte išskaityti kažko iš mano paskirimo. Niekas nėra susijęs su breksitu. Tai būtent mano paskirimas tikrai neturi su to nieko bendro. Aš, žinoma, aš, aš pasikalbėsiu su vyriausybės atstovais šį vakarą, bet e, ponia Mei jau aiškiai pasakė, kad e, bus gerbiami referendumo rezultatai. Jų bus laikomasi O kodėlgi aš esu čia? Tai būtent aš e, esu e, būtent Junės karalystės atstovas, kuris e, atlie, atlieka savo funkciją, bet aš negaliu prognozuoti dėrybų su ES rezultato. Kitas dalykas dėl priesaikos. Ir kurie, kuriems interesams aš tarnausiu. Aš priesaiką vertinu labai rimtai ir, ir taip pat vertinu šią priesaiką. Tai reiškia, aš būsiu visiškai nepriklausomas atlikdamas savo užduotis. Ir aš iš jokios vyriausybės nelauksiu nurodymų, nei jų laikysiuosi. Nei vyriausybės, nei kokios institucijos. Aš esu kolegijos, tai yra komisijos narys. Visiškai nepriklausomas. Aštuntas klausimas. Jei nevardu, e, panas Čianis. Pane Džanis e, Atkinson. Sveiki, pana Džiulijimai. Aš tikrai, aš tikiuosi, kad jūs tiek pat trumpai tarnausite šią instituciją, kaip ir aš. Iš tiesų, e, po, po birželio 23 dienos e, pasikeitė darbo taisyklės. Jūs iš esmės dirbate 65 e, milijonų britų vardu. Taigi, e, Jūs iš esmės dabar kaip tik tai ir nusisukate nuo tų žmonių. Jūs dabar dirbate su mumis ir mums. O e, saugumas tai yra nacionalinės kompetencijos klausimas. O dabar, kai pasiklausime diskusijų, kuris vyksta šioje vietoje, tai iš tiesų laisvas judėjimas, e, atviros, atviros sienos. Ar, ar jūs dabar atkreipsite į tai dėmesį? Ar būtent, tai, tai, kad džihadistai, pavyzdžiui, nekreipia dėmesį į dabartinius suvaržymus, kad jie skverbėsi prie visas sienas į valstybės. Ar jūs kalbėjote apie tai, pritarėte tam, ką padarė Viktoras Orbanas Vengrijoje, būtent drąsiai padarė, taip pat uždarydamas savo sienas? Ačiū. Iš tikrųjų, aš nesu jos didinybės vyriausybės atstovas. Ir ne apie tai mes turime šį vakarą kalbėti. Kalbant apie šį procesą, aš, esu, aš esu e, komisijos, kolegijos e, narys, man iš tikrųjų jokių problemų prisiekė ES. Aš veiksiu Europos interesais. Ir sieksiu, kad e, būtų užtikrinta kelionė visiems ES piliečiams tol, kol Junktinė karalystė yra ES valstybė narė. O kai Junktinė karalystė išstos iš ES, tada mano darbas baigsis. Taigi, saugumas yra mano pagrindinė sritis ir ką šioje srityje gali nuveikti ES. Aš manau, kad mes galime e, nu, daug nuveikti, tai yra mums laukia daug svarbaus darbo, tai ką aš jau pasakiau savo įžanginėse pastabose. Iš tikrųjų, džihadistai negerbė pagrindinių teisų ir laisvių. Todėl reikia kovoti su džihadistų terorizmu ir stiprinti mūsų gynybą prieš piktos valios žmonės. Dėkoju paskirtajam komisijos nariu. Dabar antras klausimų raundas. Libe komiteto narių klausimai. Devintas klausimas, bet tiesiog noriu paminėti padėkoti koordinatoriams ir frakcijų atstovams už tai, kad jie gana griežtai laikėsi jiems skirto laiko, tik keletą kartų jį viršijo, taigi raginu ir toliau laikytis laiko. Dabar ponas Čižovskis. Ačiū, ponė King, už puikų jūsų pasisakymą. Tikiuosi, kad mano anglų kalba tokia pati gera kaip jūsų prancūzų kalba. Na, ar Junktinė karalystė turi dalyvauti e, nuostatų derinimo e, migracijos ir saugumo srityje. E, ir ar nemanote, kad dėrybos dėl Brexit gali pakeisti bendradarbiavimą šiais klausimais? Na, turėjau paminėti, kad tai buvo antrasis EPP frakcijos klausimas. Ačiū. Dėkoju. Na, norėdamas struktūrizuotai atsakyti šį klausimą, susiduriu su problema, nes jūs ir vėl manęs prašote aptarti Junktinės karalystės vyriausybės poziciją, politiką ir taip pat spėlioti apie būsimą dėrybų procesą ir to dėrybų proceso rezultatą. Taigi tikiuosi, nesupyksite, jeigu atsakydamas apsiribosiu tik štai ko. Kaip jau nekartą sakiau, esu įsitikinęs, kad šios grėsmės tie iššūkiai saugumui, su kuriais susidurėme, yra bendri. Jie veikia mus visus Europoje. Kai Junktinės karalystės vyriausybė padarys tai, ką labai aiškiai pareiškė, tai yra gerbti referendumo rezultatus. Referen... E, Londonas vis tiek bus vos už dviejų valandų traukinių nuo Paryžiaus ir Briuselio. Ir džihadistai neskiria Briuselio, Paryžiaus ar Londono. Jiems nėra skirtumo, koks yra valstybės santykis su Europos Sąjunga ir toliau mus sies bendri interesai siekiant kovoti su šiomis grėsmėmis. Ačiū. Dešimtas klausimas, tai yra antrasis SND frakcijos klausimas. Pone Lauricin, ačiū, pirmininkė. Jūs būsite atsakingas už veiksmingų informacijos mainų sistemų kūrimą ir plėtrą. Ir jūs jau sakėte savo pirmame pasisakymė, kad e, raginsite ekspertų grupę toliau tęsti šį darbą. Gal galėtumėte šiame kontekste plačiau pakalbėti apie tai, kam teiksite pirmenybę, kaip vyks bendradarbiavimas ir ypač ar jūs pritartumėte, kad ši ekspertų grupė kurtų e, tokią super duomenų bazę, milžinišką visos ES e, duomenų saugyklą, kuri pakeistų įvairias sistemas, pavyzdžiui, Eurodac ir kitas. Taip pat, kokių grėsmių išvelgtumėte tose super duomenų bazėse asmens duomenų apsaugos požiūrių? Jūs sakėte, kad e, esate suinteresuotas išsaugoti tinkamą pusiausvyrą tarp asmens duomenų apsaugos ir saugumo. Taigi kaip įsivaizduotumėte tą apsaugą, jeigu egzistuotų super duomenų bazė? Ačiū. Labai puikiai suprantu, kuo remdamas jūs e, užduodate šį klausimą. Tikrai akivaizdu, kad esate labai išsamei e, susipažinusi su domenų apsaugos principais. E, aš savo pasisakymę apie tai užsiminiau todėl, kad mano nuomonė ši grupė yra labai svarbi, jis sprendžia svarbius klausimus. Tikiuosi, kad turėsiu galimybę bendradarbiauti su tais ekspertais, greitai pasistumėti į priekį. Žinau, kad e, ta grupė turi pateikti ataskaitą iki 2017 metų vasaros ir jeigu pavyktų tą ataskaitą pa paankstinti, sugriežtinti darbų tvarkaraštį, tai būtų labai gerai. Šie ekspertai turi gilintis į teisinius, e, operacinius ir techninius e, sistemų aspektus. Aš labai tikiuosi, kad bus apsvarstytos įvairios e, galimybės, ne vienas modelis. Ir e, apsvarščius, į, apsvarščius įvairias alternatyvas, e, svarstydama jas ši grupė, manau, m, dėmesio centre turės e, asmens duomenų apsaugą būtina nagrinėti įvairias alternatyvas, nes sistema yra gera tiek, kiek geri duomenys, kurie patenka į sistemą, tvarkomi ir pateikiami. Taigi gali būti įvairių variantų, gali būti bendra sąsaja, kai yra tikrinami duomenys. Taip pat reikėtų pasvarstyti, kaip atskiros sistemos e, tarpusavėje galėtų sąveikauti. Ir kiek suprantu, dar viena e, alternatyva, kuri bus nagrinėjama, tai tai yra, ką jūs minėjote, tai yra viena didžiulė duomenų bazė. Mm, bet kad ir kokios rekomendacijos būtų pateiktos, jos turės atitikti duomenų apsaugos taisyklės. Ir aš tikrai labai mielai įsipareigosiu jums e, komitet, šį komitetą nuolat informuoti apie šioje srityje daromą pažangą. Vienuoliktas klausimas. EKR e, klausimas, ponia Helga Stevens. E, Serė Džiulienai Kingai, ar jūs manote, kad valstybės narės per nacionalinės arba ES programas turėtų glaudžiau bendradarbiauti su interneto paslaugų teikėjais, kad surinktų e, naudingos informacijos, kuri padėtų e, persekoti už teroristinius nusikaltimus? Mm, kaip, E, Europos Teisingumo teismas pateikė nuomonę dėl ES ir Kanados susitarimo dėl keliaivių duomenų įrašo. Komisija taip pat yra pasirengusi pateikti pasiūlymų dėl keliaivių duomenų įrašų rinkimo, keliaivių įrašų duomenų rinkimo e, traukiniuose ir laivuose. Dėl bendradarbiavimo su interneto paslaugų teikėjais. Aš manau, kad tai yra svarbis rytis, joje yra įvairių aspektų ir vienas aspektas, kurį aš itin, e, į kurį itin atkreipiau dėmesį, kadangi kalbėjau apie kovą su radikalėjimu, neapykantą ir nepagėdavome turistinę propagandą. E, čia Reikia suprasti, kas yra teisėta, kas neteisėta, kas privaloma, kas savanoriška. Taip pat reikia dialogo su interneto paslaugų teikėjais apie šios klausimus. Ir aš labai dėkingas už tai, kad perimsiu interneto forumą, kuriame e, naudotojai ir ekspertai aptarė kai kurios e, šios klausimus. Reikės pasvarstyti, ar galima būtų šį darbą tęsti. Jūs klausėte ir anksčiau buvo klausima apie ES ir Kanados e, susitarimą dėl keliaivių do, įrašo duomenų ir e, generalinio advokato nuomonę. Manau, kad reikėtų palaukti Europos Teisingumo teismo sprendimo ir mm, reikės tą sprendimą gyvendyti. Dėl PNR išplėtimo. Kiek suprantu, aptariant šį klausimą buvo nuspręsta netaikyti PNR rinkimo nuostatų kitoms transporto rušims, sausumos ir vandens transporto rušims. Ir toks sprendimas buvo priimtas iš dalies dėl to, kad e, būtų nepaprastai išaugęs renkamų ir tvarkomų duomenų kiekis. Ir skirtingai nei kai kurios oro linijų bendrovės, kitos transporto įmonės e, paprastai nerenka duomenų apie keleivius. Jeigu dar kartą pasigilintume į PNR gyvendinimą ir žinoma, bus numatyta, peržiūrą po to, kai tas teisės aktas įsigalios, manau, kad mes turėsime viską vertinti atvirai, pasimokyti iš įgyvenimo praktikos ir svarstyti, ar nuostatas išplėsti ar ne. Tačiau bet koks išplėtimas turėtų atitikti proporcingumo ir būtinumo principus. Ačiū, kolegos, jau vėluojame 9 minutėmis, taigi Matau, kad visi po truputį pavargstame. Prašau visų žiūrėti į laikrodį. Nenorėčiau pradėti naudoti plaktuko. Dvyliktas klausimas. Natel Grisbek. E, Pone paskirtasis e, komisarė. E, misijos rašte yra minimos įvairios strateginės atsakomybės sritys. Kibernetinis saugumas ir žvalgyba tai yra sritis, kurią dėl laikos tokos jūs labai trumpai apžvelgėte. Na, akivaizdu, kad yra nusikalstamų tinklų ir teroristai vis daugiau naudojasi internetu, skaitmeninėmis technologijomis. Pavyzdžiui, prieš keletą dienų mano šalyje buvo sužlugdyti keletas išpolių, kurie buvo organizuojami internetu. E, kokį prioritetą jūs skirsite šioms rytims? lytims. Kitas dalykas - vaikų seksualinis išnaudojimas internete. Tai yra tikrai didelė problema ir 2011 e, metais matėme duomenų. Norėčiau paklausti, e, ar jūs manote, kad galėsite šioje srityje imtis veiksmų, būdamas e, komisijos nariu. Ačiū. Dėkoju už klausimą ir nuododamasis progą norėčiau pareikšti solidarumą su Prancūzija šiuo laikotarpiu. Akivaizdu, kad e, yra daug darbo e, susijusio su išpoliais, kurių yra tikrai per daug. Dėl kibernetinio saugumo, manau, kad reikėtų stiprinti mūsų atsparumą norėčiau teikti prioritetą tinklų ir informacinių sistemų direktyvos įgyvendinimui. Manau, turime užtikrinti, kad valstybės narės būtų parengusios kibernetinio atsparumo planus, kad turėtų CERT centrus, kurie padėtų reaguoti į incidentus. Ir, kiek suprantu, yra sutarta dėl e, naujų viešo ir val privataus sektoriaus partnerysčių, e, tai yra verslo ir valstybės institucijų partnerysčių, kurios skirtos finansuoti tolesnį darbą šioje srityje. Dėl vaikų ir dėl 2011 metų direktyvos e, įgyvenimo ir tolesnių veiksmų. Aš tikrai puikiai suvokiu šio dosie svarbą Ir norėčiau, kad komisija ir toliau stebėtų, kaip yra įgyvendinama ši direktyva. Ir greitai, artimiausių metų mes pateiksime ataskaitą apie gyvenimą. Žinau, kad šiek tiek vėluojame, bet ji tikrai bus pateikta šiemet. Ačiū dabar Guė. Antras klausimas, Barbara Spinelli. Ačiū, pirmininkė. Aš čia sėdžiu rūpiučio 23 dieną vidaus reikalų e, ministrai iš Vokietijos ir Prancūzijos paskelbė, kad per Bratislavos viršūnių sustikimą praš... kreipsis į komisiją, tai yra jūs, ir ragins priimti šifravimo direktyvą. E, toje direktyvoje būtų įtvirtinti šifravimo standartai, bet taip būtų atverta galimybė policijai prieiti prie asmens duomenų. Šis pasiūl, šį pasiūlymą kritikavo e, asmens duomenų apsaugos specialistai ir Prancūzijos duomenų apsaugos institucija CNIL teigia, kad e, ši direktyva gali sukelti pavojų piliečiams, gali būti kompiuterinių įsilaužimų, gali kilti netgi terorizmo pavojus. Norėčiau jūsų paklausti, kokių garantijų galima būtų numatyti, kad būtų užtikrinta piliečių asmen privataus gyvenimo apsauga ir kad būtų užtikrintas jų saugumas. Ar nemanote, kad teroristai vis tiek įveiks šias kliūtis, joms pasinaudos arba netgi ras alternatyvių prieigos galimybių. Ačiū. Ačiū, kad iškėlėte tokį, paminėjote tokią svarbę, svarbę temą. E, kaip rodo pastarėjai keli klausimai. Internetas yra labai svarbus mūsų gyvenime, visose mūsų gyvenimo srityse, įskaitant ir privato gyvenimą. Ir e, mes turime rūpintis savo privataus gyvenimo apsaugą internete taip pat, kaip rūpinamės e, realiame gyvenime. Ir, žinoma, komunikacija yra taip pat privataus gyvenimo dalis. Deja, šifravimu pasinaudoja ir tam tikri blogi, piktavaliai asmenys ir, pavyzdžiui, neseniai e, minėtas ir Prancūzijoje sužlugdytas išpolis buvo vėlgi organizuojamas pasinaudojus labai gerai žinoma šifravimo priemonė. Tačiau tai tuo naudojasi ne tik teroristai, bet ir pedofilai, kiti asmenys. Lengvo atsakymo čia nėra. Aš nesu įsitikinęs, kad čia rasime kažkokį stebuklingą, sprend, stebuklingą receptą. Aš asmeniškai esu e, nesu įsitikinęs, kad tokia prieiga pro užpakalinės duris, sisteminga prieiga mus padarys saugesnius. Ne, aš manau, kad tuo gali būti pasinaudota prieš mus, tuo gali pasinaudoti įvairios trečiosios šalis. Na, tema nėra paprasta. Aš labai džiaugiuosi, kad e, turime interneto forumą, kuris veikia kaip valstybių narių ir praktikų ekspertų grupė, kuri uh, gali gilintis į šią sritį. Ir aš tikrai mm, būčiau pasirengęs pateikti, aptarti rekomendacijas ir vėliau jas aptarti su jumis. Dabar 14 klausimas. Žaliųjų klausimas, ponė Žil Lambert. Ačiū pirmininkė, norėjau pakalbėti apie bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis šioje srityje. Jau buvo paminėta Kanada, tačiau yra ir kitų šalių - Turkija, Afganistanas, kitas. Reikėtų pagalvoti apie šį bendradarbiavimą, siekiant pusiausviros tarp būtinumo, tikslingumo ir e, pagarbo žmogaus teisėms. Mes E, keliose Europos parlamento pranešimuose matėme tam tikrų dalykų. Tai buvo ir pranešimai susijęs su neįpaprastuoju asmenų perdavimu. Ten keliama daug klausimų dėl atskaitomybės ir, na, ir klausima, kiek veiksmingai gi būna tie mm, nukrypimai nuo tarptautinės teisės. Taigi noriu jūsų paklausti apie bendradarbiavimą su trečiosiamis šalimis. Kaip jūs ketinate užtikrinti didesnį skaidrumą, kaip įgyvendinami tie principai? Well, princip... Kalbant apie principus, bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis, mano principai šiais rytyje bus e, tokie patys, uh, kokie, mm, mano nu, manimu, kokie taikomi e, tarp valstybių šalių, valstybių narių ir ES apskritai. Mes turime remtis tarptautinę teisę, ginti pagrindinės teisės e, ir tokie perdavimų be teismo sprendimų atvejai turi būti pasmerkti, kaip jau yra padaryta kai kuriais atvejais. Ir, bet e, tam tikri galbūt e, neigiamos e, patirties atvejai neturėtų užkirsti kelią mūsų gaudesnio bendradarbiavimo siekimui su mūsų strateginiais partneriais. Kalbant apie strateginius partnerius, mūsų santykiai su Junktinėmis Amerikos valstijomis dėka ir daugelio šio parlamento ir šio komiteto narių pastangų dėka yra tikrai gerokai stipresni, tvirtesni nei prieš keletą metų. Aš nesakau, kad viskas tobula, bet mūsų bendradarbiavimas tikrai veiksmingas. Ir kalbant apie teisės gynimo aktą ir kitus um, aktus. Jie padėjo mums siekti tokio bendradarbiavimo, kuris atitinka mūsų vertybės ir mes tikimės, kad tų vertybių laikysis ir kiti. Toliau 15 klausimas, e, Laura Ferraro, FDD koordinatorė. Ačiū pirmininkė. Labas vakaras, e, sir Julianai. Jūs būsite atsakingas už vidaus saugumą yra pirmininko Junkerio raštas. Jūs taip pat kalbėjote apie bendratarpiavimą su kitais komisijos nariais. Mes turime ir Junkerio pareiškimą, ir jūsų pasisakymą, bet aš nesu tikra vis tiek, kaip atrodys jūsų bendradarbiavimas su kitais komisijos nariais. Jūs minėjote komisarę Jūrovą, bet galbūt galėtumėte plačiau atsakyti. Uh, Jūs taip pat kalbėjote apie terorizmą, bet aš nerandu rašytinėse dokumentuose konkrečių priemonių, kaip jūs ketinate kovoti su organizuotu nusikalstamumu, kuris yra tokia pat rimtumo problema kaip ir terorizmas. Taigi, ką komisija ketina E, daryti šioje srityje ir kaip komisija ketina užtikrinti saugumą, nekovodama su organizuoto nusikalstamumu. Mes nematome, kad būtų išvardintos konkrečios priemonės, kaip bus kovojama su organizuotu nusikalstamumu. E, nuo 2013 nėra numatytos, nėra pasiūlytos naujos priemonės. Taigi noriu paklausti, ar bus pateikta kažkokių rekomendacijų ir e, kurios bus prioritetinės. Ačiū už šią galimybę aptarti trumpai organizuoto nusikalstamumo problemą. Žinau, kad tai yra labai aktuali daugeliu šio komiteto narių. Uh, Jūsų pranešimas taip pat bus galimybė mums išsameu aptarti šią sritį ir aš tikrai nekantriai laukiu mm, šio artėjančio susitikimo. Manau, kad tie prioritetai, kuriuos jūs mm, nustatėte kovoti su korupcija, numatyti konfiskavimo priemonę, Taip pat identifikuoti naujas organizuoto nusikalstamumo formas, tokias kaip aplinkos auginiai, e, nusikaltimai, pavyzdžiui, gamtos išteklių e, ar gyvūnų kontrabanda. Tai iš tikrųjų labai svarbus klausimai ir atnaujinant politikos ciklą, aš norėčiau, kad būtų pakartota ankstesnio 2013 politinio ciklo sėkmė ir kad būtų iš tikrųjų gilinamas į šias konkrečias sritis ir kad būtų atsižvelgta į tai, kas jau nuveikta. Aš tikrai ketinu pasinaudoti visomis priemonėmis, kurios yra prieinamas ES lygmenių, kurias turi agentūros dirbdamas šioje srityje, kovodamos su organizuoto nusikalstamumu ir kibernetiniu nusikalstamumu. Taip pat ketinu dirbti su kitais kolegomis komisijoje ir išorės veiksmų tarnyboje, palaikant dialogą šioje srityje su trečiosiomis šalimis. Kaip aš ketinu dirbti kaip sakiau, turėsime vėliau susitikti ir patikrinti, pažiūrėti, kaip viskas dirba. Bet, kaip sakiau, aš dirbsiu komandoje, vienoje komandoje su kitais komisijos nariais. Ir aš mm, esu atskaitingas jums už saugumo aspektą bendrų komisijos veiksmų. Ačiū, toliau Dženis Atkinson. Vėlgi, kalbant apie Junktinės karalystės interesus, Liepos mėnesį jūs susitikote su Junktinės karalystės pasienio tarnybos atstovais, eidamas savo tuometinės pareigas. Aš taip pat esu susitikusi su pasienio tarnybomis įvairiose šalise ir iš šių tarnybų atstovų girdėjau jų nuogastavimus. Ir, e, Žinau, kad Teresa May, vidaus reikalų ministrė, buvo raginama su uh, Prancūzijos vidaus reikalų e, ministrų e, stiprinti sienų apsaugą. Ar jūs ketinate imtis veiksmų šioje srityje? Aš norėčiau tikrai būti tikra, kad bus apsaugoti Junktinės karalystės piliečiai. Aš visiškai sutinku su jumis, svarbu apsaugoti um, Junktinės karalystės piliečius, visus ES piliečius. Ir uh, būtent uh, toks yra pagrindinis uh, tikslas naujai siūlomų, siūlomos um, tarnybos ar šių pareigų. Aš vis dėlto nenorėčiau kalbėti apie ankstesnės savo pareigas, kai dirbo Junktinės karalystės vyriausybėje. Aš, aišku, remsiuosi tą patirtimi, kurią įgyjau. Ir, Vienas aspektas šios patirties yra tas, kad pastaraisiais metais ir ypač pastaraisiais mėnesiais labai glaudžiai dirbau su Junktinės karalystės pasienio tarnyba kuri dirba tikrai puikiai ir ačiū už tai, kad suteikėte galimybę, nors galbūt ir nukrypsta mano šios dienos pagrindinio klausimo. Taigi ačiū už galimybę pasveikinti tą darbą, kurį atlieka mūsų sienų, e, sienos apsaugos tarnyba saugodama sieną Junktinės karalystės ir Prancūzijos. Iš tikrųjų, jeigu reikia konkrečių veiksmų, paremint pasienio apsaugos tarnybas, tai aš tikrai sieksiu dirbti su kolegomis komisarais, pirmiausia, komisijos nariu Avramopolus. Ačiū. Toliau EPP klausimas Elizabet Rosenberg. Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Iš tikrųjų, jūs sakėte, kad norite sumažinti teroristų galimybės finansuoti savo veiklą. Tad norėčiau paklausti, ar šioje srityje yra kažkokios iniciatyvos iš komisijos pusės ir dabar norėčiau išgirsti iš jūsų, ar jūs pateiksite pasiūlymą pateikti ir teisės akto projektą, sukurti programą visoje Europoje, kad teroro finansavimas būtų persekėjimas ir nutrauktas. Pavyzdžiui, ES, kai vykdomi kažkokie sandoriai arba finansavimas. Ir kai šis finansavimas nepatenka į kitas sritis, pavyzdžiui, tarp JAV ir Europos sudarytų sustarimo taikymo sritį. Thank you very much. Thank you for the question. Um... Ačiū šį klausimą. Manau, kad tai susijęs su ankstesnių klausimų apie tai, kokias konkrečias priemonės galime taikyti kovojant su terorizmo finansavimu. ES ir JAV susitarimas, apie kurį, kurį paminėjote ir kas susijęs su Europolu, yra labai veiksmingas susitarimas. Netgi jeigu mm, perdodamos nedidelės sumos, mm, Kartais yra labai svarbu ir labai naudinga tyrimui atsekti, mm, kaip tos sumos e, keliauja. Iš tikrųjų, daugybė e, nuorodų, mm, daugybė informacijos gauta e, sekant teroristus Prancūzijoje ir Belgijoje, būtent pasinaudojant tokią finansinių transakcijų informaciją. Kai dėl SEPA erdvės prieš porą trejata metų paskutinį kartą buvo gilinamasi į šį klausimą, bet tada komisija nesėmė atitinkamų veiksmų, bet nuo tada saugumo situacija tikrai pasikeitė. Taigi aš manau, kad mes turime dar kartą persvarstyti klausimą, aptarti vairius įvairias galimybės. Ačiū. Trečias klausimas iš socialdemokratų frakcijos. Ponas Niedermüller. Ačiū, turiu tris klausimus. Pirmiausia, jūsų misijos pareiškime sakoma, kad jūs e, būsite atsakingas ir už iniciatyvą atnaujinti Europolo kovos su terorizmu centrą. Kaip atrodys tos iniciatyvos, kokiu veiksmu bus imamasi? Antra, po Snaudeno pateiktos e, informacijos e, dėl sprendimų susijusių su šifravimu ir panašiai Kokia yra jūsų pozicija dėl šių visų klausimų ir domenų apsaugos. Ir trečia, neseniai buvo priimti mm, Europos Teisingumo teismo sprendimai dėl įvairių ES priemonių, tokių kaip, pavyzdžiui, saugaus uostų susitarimo. Kaip e, jūs eidamas pareigas užtikrinsite, kad komisija neteiks tokių teisės aktų pasiūlymų, kurios vėliau um, panaikins teismo sprendimai? Ačiū. Galbūt e, aš pirmiausia atsakysiu į antrąjį klausimą. Jeigu teisingai jį supratau, aš tikrai nelabai daug ką turiu pridurti prie to, ką jau pasakiau apie šifravimą. Šifravimas, e, mano nuomonė, yra labai svarbi internetinės erdvės dalis, labai yra naudinga, padeda apsaugoti privatumą, bet ji taip pat gali būti panaudota piktais tikslais, nusikaltelių, teroristų ir nėra tikrai vieno atsakymo, vieno sprendimo šios problemos ir aš noriu, kad vyktų ekspertų diskusija paslaugų tiekėjų, interneto Mm, ekspertų, mm, jie turėtų pateikti savo rekomendacijas dėl kovos su terorizmu centro ir Europolo stiprinimo. Aš manau, kad tai iš tikrųjų galimybė, kurią mes dabar turime mm, griepti. Aš norėčiau kartu su Europolo direktoriumi užtikrinti, kad Europolas, Europolas turi tinkamą finansavimą, išteklius E, ekspertų žinias, kad kovos su terorizmu centras veiktų kuo veiksmingiau. Ir aš raginčiau valstybės narės komandiruoti savo ekspertus, kurie pasidalintų savo žiniomis. Ir manau, kad būtina čia remti sėkmingo bendradarbiavimo pavyzdžiais. E, jų jau yra, aš jau minėjau, bendradarbiavimą vadinamą fraternitė po Paryžiaus išpolių. Taigi turi būti skatinamas veiksmingesnis keitimasis informacija tarp valstybių narių, atsakingų institucijų ir kovos su terorizmu centrų. Toliau, kaip užtikrinti, kad bus teikiami tinkami teisės aktų pasiūlymai? Aš manau, kad jūs turėtumėte mums padėti. Kaip sakiau savo žanginėme pasisakymė, mes turime praktiškai įgyvendinti tai, dėl ko jau yra susitarta ir dėl ko sprendimai jau yra priimti, bet jeigu reikia naujų priemonių, tai turime teikti jų pasiūlymus. Tik tos priemonės turi būti aišku, mm, tinkamos priemonės, tinkami teisės aktai, kurie atlaikys ir laiko išbandymą ir mm, nepažeis pagrindinių teisių. Tai buvo iš tikrųjų labai išsamus e, klausimas ir atsakymas, bet dar kartą norėčiau priminti kolegos, kad turėtumėte laikytis e, skirto laiko. Panas Alaho, EKR vardu. Pane Žiūrinai, aš norėčiau paklausti jūsų dėl dviejų teisėkoros pasiūlymų susijusių su Europos saugumo darbo atvarkė. Pirmas tai yra ginklų, šalamojų ginklų direktyva, kuri, remiantis komisija, siekia sutrukdyti teroristams pasinaudoti šaunamaisiais ginklais. Tačiau praktikoje tai yra iš tiesų išpolis prieš privačius šaunamų ginklų turėtojus ES. Taigi būtent e, dabar kovojama prieš legalius ginklų savininkus. Ar Jūs manote, kad iš tiesų tai yra proporcingumo e, būtinumo ir subsidiarumo ir aukštos kokybės reikalavimus atitinkantis teisės aktas? Kitas dalykas - tai būtent e, atvykimo ir išvykimo klausimas. Tai vienas klausimas, kuris yra susijęs su uh, paties e, Europos parlamento e, veikla, tai būtent kaip elgiamasi su sukauptais duomenimis. Kai, kai, kai kurie e, parlamento nariai pasakė, kad tokie duomenys arba informacijos dalymasis būtent teisminio persekėjimo reikmėms yra naudingas ir tai turi pridėtinę vertę. O kiti sako, kad ne. Kaip ką Jūs manote? Uh, Iš tiesų, e, tokie klausimai yra sudėtingi. Kartais kolegos užduoda kelis klausimus iš karto. Ir jau užtrunka minutę ir daugiau. E, bet jūs prašote iš esmės, e, prašote per trumpesnį laiką, tai yra per porą minučių atsakyti į, į nemažai klausimų. Todėl turėtume suteikti daugiau laiko būsimą komisijos nariui. Jūs esate visi patyrę, taigi būtent e, laikykitės laiko pribojimo. Prašau, tęskite. Taigi dėl pirmo klausimo, dėl išonamų ginklo. Jeigu viskas, jeigu viskas e, gerai vyks, tai iš tikrųjų koordinatoriai pritars tokiai procedūrai. Taigi dabar dėl pilno klausimo, dėl išonamų ginklo. Aš tikiuosi, kad jau pasakiau savo žanginėje kalboje, kad man pirmasis iššūkis yra pirmiausia neteisėtai laikomi ir importuojami ar platinami ginklai. Šiuo atveju reikia bendradarbiauti su SIS sistema, Europolu, Interpolo, Interpolo sistema, tai būtent e, susijusia su ginklais, e, bendradarbiauti su užsienio partneriais, jau nemažai nuveikta, užmeskant e, dialogą tarp ES ir vakarų Balkanų valstybių, manau, kad reikia tęsti šį dialogą, galbūt išplėsti į kitose valstybėse, būtent, kad galėtume sustabdyti neteisėtą šaudamų ginklų platinimą. Tai reiškia, kad jeigu mes sustabdysime šitą platinimą, aš manau, kad tokia atveju sugrįžtė, žinoma, ir reikalavimai tiems. A, teisė, teisėtų ginklų turėtojams, nes kyla pavojus, kad tie ginklai gali būti neteisėtai panaudoti. Na, kitas dalykas - deaktyvuoti ginklai, žinoma, gali, galima juos vėl suaktyvinti ir panaudoti. Nes yra informacijos, kad tokie ginklai, kurie buvo deaktyvuoti, jie gali būti vėl panaudoti. Taigi, būtent e, aš norėčiau atsiliepti ir tų e, teisėtų ginklų savininkų rūpeščius. Aš, žinoma, e, norėčiau, kad būtų išlaikytas ta pusiausvėra, kad nebūtų jiems per daug griežti reikalavimai, kad nebūtų nubausti tie žmonės. Dabar dėl tų išmaniųjų sistemų, dėl sienų apsaugos e, yra jau buvę nemažai diskusijų šio klausimo, aš bendradarbiauju su, su komisijos nariu Auramopolosu, nes jisai būtent užsieima šio klausimo. Aš manau, kaip jau sakiau, E, kad nesupainiojant visų reikalų, kad yra tam tikras saugumo likmuo, tai būtent e, kai vykdoma kontrolė pasienyje. Ir jeigu mes nusikliai toliau vykdysime tą kontrolę, atsižvelgdami į e, proporcingumo, būtinumo, pagrindinių teisų reikalavimus, teisėtumo reikalavimus, tai aš manau, kad tikrai bus tai naudingas dalykas. Laimišelis Alde vardu. Oui, monsieur le commissaire désigné, dans. Komisijos e, paskirtasis nariai, turiu konkretų klausimą. Mm, kovos su terorizmu direktyvoje, dėl kurios dabar vyksta trilogas, manau, turime puikią galimybę mm, panaikinti naujos PNR sistemos spragas. E, galėtume numatyti automatinį PNR duomenų keitimasi apie asmenis, e, kurie yra įtariami dėl terorizmo. Tai būtų labai gera garantija, kuri užtikrintų veiksmingą e, keitimąsi informaciją tarp valstybių narių. Ar jūs paremtumėte tokį pasiūlymą? Kitas dalykas. E, duomenų mainai yra riboti ir duomenys nėra tinkamai išanalizuojami. Taigi, kaip būtų galima užtikrinti, kad PNR duomenys visose valstybėse narėse būtų e, analizuojami vienodai? Aš manau, kad ES lygių reikėtų atlikti bendrą tų duomenų vertinimą. Pavyzdžiui, būtų galima e, e, analizuoti įtariamą, įtartiną elgesį. Mm, kaip Jūs vertintumėte tokias priemonės? Yeah. Ačiū. Na, dėl bendros e, iš PNR sistemos gautų duomenų analizės prieš keliant tą klausimą reikėtų, kad tie duomenys egzistuotų. Ir e, pirmas e, tikslas, kurį kelčiau, jeigu būčiau paskirtas, būtų glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kad jos įsteigtų savo atitinkamus skyrius. Ir kiek man dabar yra žinoma, gal dvi ar trys valstybės narės e, sugebėtų m, mm, sukurti tokią sistemą. Taigi e, mūsų dar laukia didelis darbas. Ir jeigu mums pavyktų tą darbą atlikti, o aš to ir tikiuosi, tai tada jau kiltų klausimas, kaip galėtume veiksmingai bendradarbiauti, kaip galėtų e, tie PAU atitinkamai bendradarbiauti. Ir tada, žinoma, stengčiausi e, teikti gairias, geriausios praktikos pavyzdžius, kad būtų galima atlikti šį darbą. Galvodamas apie visus šiuos klausimus, Aš manau, kad veikiant pagal sutartį reikia daryti viską, kad susitartume, kaip paskirstyti atsakomybę. Na, direktyva yra skirta kovai su terorizmu ir aš tikiuosi, kad mums pavyks su ją dirbti greitai. Ir Manau, kad galime aptarti įvairius aspektus ir keliones, ir mokymus, ir finansavimą. Ir čia reikia pažangos. Ačiū 20 klausimas. Martina Andersen, koja vardu. Ačiū. Iš tikrųjų dabar, kalbant apie Airijos dabar klausimas po Brexito iš tiesų tai nėra gera dovanėlė, kurią sutikė Jungtinės karalystės vyriausybė tai Airijos karalystė. Būtent kaip jūs dabar veiksite, stengdamės išvengti galimų ekonominių nusikaltimų būtent prie išorės sienų Europos Sąjungoje, e, nes būtent jūs turite užtikrinti, kad nevyktų tokie nusikaltimai. Kaip jūs galite užtikrinti e, muitų sąjungą ir e, kaip pavyzdžiui, kad e, nusik, pavyzdžiui, e, atitinkami nusikaltimai arba atitinkama neteisėta veikla nepersikeltų iš vienos valstybės narės į kitą. Kaip jūs galite užtikrinti, kad vis šita e, tarptautinė apsauga e, neprisidėtų prie to, kad susil, nusip, nusisilpnėtų e, Airijos apsauga. Tai būtų tikra katastrofa. Ačiū. A, iš esmės, a, pabandysiu gal atsakyti šį klausimą, a, e, nors tai, nes tai, a, e, iš esmės, tai yra ne tik tas klausimas, kuris sieja su mano vyriausybė, kurią aš dirbu. Tai, a, e, bet iš teisė tas klausimas susijęs ir su saugumo klausimais, kuriais kur, kur aš užsiimsiu savo naujoje veikloje. Taigi savo patirtimi remdamas galėčiau pasakyti, kad labai svarbu yra būtent, būtent tarptautinė tarptautinė veikla, būtent ir tarptautinis bendradarbiavimas yra labai svarbus. Tai būtent aš, aš pats e, buvau Airijoje, pats gyvenau ten ir, ta prasme, ir pats e, mačiau, kad iš tikrųjų stengiamasi e, būtent užtikrinti, kad nebūtų tų didelių nuostolių arba didelio, didelių problemų Šiaurės Airijoje. ir Junginė karalystė su 27 e, valstybių narių Europos Sąjunga tikrai yra bendras sprendimas. Aš tikrus negaliu komentuoti a, dabar šio sprendimo ateityje. 22 klausimas, tai, tai yra žaliųjų trečiasis klausimas. Jas Filipas Albrechtas, prašau. Ačiū. Iš tikrųjų, jie buvo užduota nemažai klausimų. Dauguma iš jų yra, jau, buvo, jau buvo išsamei atsakyti. Aš norėčiau pažvelgti į santykį tarp valstybių narių, kaip, kaip jūs jau pasakėte ir parašėte anksčiau, kaip jūs dirbsite komisijoje ir parlamente, kaip iš tiesų jūs dirbsite, kaip kad būtų įgyvenintos tos priemonės valstybėse narėse kaip jūs gausite paramą iš valstybių narių bendroms, bendros programos veiksmams susijusiems su saugumu, ypač kalbant, pavyzdžiui, apie e, deradikalizavimo priemonės. Mes manome, kad ir kalėjimas turėtų būti tokios tai radikalizavimo programos valstybėse narėse. Ačiū. Iš tikrųjų, čia kelių dalių klausimas. Viena iš jų, kaip mes galime bendradarbiauti ir sukelti pasitikėjimą nacionalinių vyriausybių ir kągi mes galėtume nuveikti pasinaudodami savo kontaktais, kartais su nacionalinėmis valdžios institucijomis, bet ir ne tik su jomis, bet ir su pilietinė visuomenė. Ar tai būtent su atinkamais visuomenės veikėjais, kurie dirba, pavyzdžiui, kitose srityse, taip tai švietimo arba kalėjimo srityse, tai kaip, kaip tą radikalėjimą sumažinti. Tai kągi mes galime nuveikti su valstybėmis narėmis, kaip jau sakiau iš pradžių. Aš manau, kad ES turi aiškę funkciją nubrėžtą sutartyse, tai būtent skatinti, padėti, a, įgyvendinti atitinkamus teisės aktus a, ir būtent a, stengtis, kad tai vyktų, netgi taikant sankcijas ir būtent ir nu, pašalinant kliūtis tokiam bendradarbiavimui. Aš citavau taip pat e, e, tyrimo orderį. Tai manau, kad tai yra iš tiesų bendradarbiauti e, padedanti priemonė. Manau, kad e, tai yra iš esmės dalykai, kurie, nuro, kurie parodo mūsų veiklą, kur, kaip, kurie paskatina vyriausybės bendradarbiauti. Ir atitinkamos institucijos ir agentūros gali padėti su, su, sukurti tokį pasitikėjimą. Tai ne tik su valstybėmis, na, na, e, valstybė narių vyriausybėmis, galime dalyvauti, bet su kitomis institucijomis. Aš taip pat manau, kad a, e, a, e, sėkmingiausias darbas a, mažinant radikalėjimą, gali būti atliktas nebūtinai valstybės institucijų, bet kitų institucijų, socialinių partnerių. O mes galime prisidėti tik tai finansavimu, sakykime, teikiant atitikimą e, patirtį, ekspertus, kad galėtume geriausią patirtį e, jau panaudoti iš apačios. Taigi, AFET e, komiteto vardu ponas Pasko. Ačiū. Sere. Mes žinome, kad e, dabar tendencija e, yra tokia, kad e, yra tam tikri saugumo reikalavimai, kurie įtraukiami ir išorės mūsų klausimus į mūsų užsienio klausimus. Konkrečiai jūs dabar būtent tos integracijos viduryje atsidursite ir mes norėtume sužinoti, kaip jūs pagalvotumėte, ar jūs turite kaip, bent mintį, kaip mes galime bendradarbiauti, kaip komisijos nariai galėtų, sakykime, spręsti ir užsienio reikalų klausimus ir kaip gali būti antiterorizmo centro atstovai galėtų bendradarbiauti būtent ir įtraukti į šį klausimą. Taip, aš sustikau su, su atitinkamais žmonėmis ir būtent ir Tai jūs teisingai pastebėjote. Iš tiesų yra dvi medalio pusės. Vidaus ir išorės lygmuo saugumo užtikrinimo. Ir mums reikia sustiprinti abi šias dimensijas. Aš bendradarbiausiu su ponia Mogerinė, su komisijos nariais, kurie būtent užsieima ir užsienio reikalų klausimais kuo glaudžiau bendradarbiausiu, kad, kad užtikrinčiau, kad mes galėtume atsiliepti į vidaus saugumo problemas ir kad uh, užmėgsime dialogą su valstybėmis. Pavyzdžiui, trečiosiomis valstybėmis mes bendradarbiaujame uh, kovodami su ekstremizmu. Ir tas dialogas uh, galėtų būti susijęs ir su tuo, kaip tos valstybės, trečios valstybės prisidėtų prie radikalėjimo mažinimo. Taip, taip pat sprendžiant e, terorizmo finansavimo klausimus. Ir prieš kelias akimirkas užduotas klausimas buvo, kaip mes galėtume kovoti su neteisėtu šalamų ginklų platinimu. Tai būtent tai yra klausimai, kuriuos mes turėtume pabrėžti. Ir žinoma, yra tam tikras struktūrinis bendradarbiavimas, kuris taip pat yra labai svarbus. Aš jau sakiau, kas galėtų būti e, mūsų strateginis bendradarbiavimas su e, Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Aš manau, kad, kad ir apskritai, ir konkrečiose programuose su, su kuriomis jūs dirbate, tai būtent terorizmo finansavimo programomis. Būtent e, reikia pabrėžti, kad e, mūsų vidaus saugumui svarbus ir bendradarbiavimas trečiosiamis valstybėmis. Ačiū. 23 e, klausimas, RFDD. Trečias klausimas, panas Patlanas. Ačiū, Klaudai, pana Džiulienai. Jūs turėsite sukurti saugumo sąjunga Europolas 2013 metais e, pabrėžė, kad a, a, poli, a, policijos, e, tai yra e, politika susijęs su laisvo prekių judėjimu ir laisvų asmenų judėjimu kaip tik tai skatina ir nusikaltėlis naudotis šiomis gyvybėmis. Ar jūs sutinkate su Europolu, kad laisvas judėjimas susijęs su didžiosiomis saugumo problemomis ES ir valstybės narėse? Uh, Ar jūsų saugumo sąjunga e, tai nėra problema, būtent kuriama problema Europos sąjungoje? Nes e, reikia iš esmės daugiau galių, kad užtikrintume tą saugumą. Ar nebūtų geriau e, ar iš, iš tiesų nebūtų geriau iš esmės nusisukti nuo to laisvų judėjimų ir labiau saugoti nacionalinius interesus ir piliečių interesus. Iš tikrųjų, mano stimulas ir motivacija yra išsaugoti mūsų piliečių saugumą. Ir mano motivacija yra kovoti su, su terorizmu, e, kibernetiniu nusikalstamu ir organizuotu nusikalstamu. Tai aš jau aiškiai pasakiau. Iš tikrųjų, taip ir norėčiau padaryti. E, tam ir yra skirta mano funkcija. Ir aš norėčiau tai pabrėžti, bendradarbiaudamas su jumis, su valstybėmis narėmis, su institucijomis, su pilietinė visuomenė, būtent siekiant sukurti saugumo sąjungą. Dar kartą norėčiau pakartoti. E, tai blogiausia atvejai kuriais mes dabar užsijimame. Tai būtent e, terorizmas, terorizmas ir teroristai. Jiems tikrai nerūpi, e, kur vykdyti išpolį, kurioje Šengeno valstybėje. Todėl tai nėra problema. Apie e vardu, panas Dijas Demera. Muchas gracias, Senior King. Ačiū. Serė Žiulienai, norėčiau labai šiltai su jumis pasisveikinti ir palinkėti jums sėkmės. Saugumo sąjunga. Šie žodžiai skamba gražiai ir teks su tuo gyventi, tačiau Juk viskas iš tikrųjų yra susijęs su ketvirtuoju straipsniu, kuriame kalbama apie nacionalinę kompetenciją. Ir mes čia kalbame apie tos dalykus, kurie bus grindžiami koordinavimu ir bendradarbiavimu. Europolas, žinoma, kitais metais pradės veikti kitaip, turėsime privalomą teisės aktą. Ir turiu pasakyti, kad komisijos balandžio 28 dienos komunikate dėl saugumo darbo atvarkės buvo pasakyta, kad šių metų rūdienį, 16 metų rūdienį, kurio liko maždaug 90 dienų, komisija pateiks priemonių, kuriomis bus stiprinamas Europolo kovos su terorizmu centras ir taip pat imsis konkrečių priemonių. Imsis konkrečių veiksmų. Todėl aš ir norėčiau išgirsti, kokių konkrečių priemonių imtis yra numatoma ir taip pat, kas numatoma ilgesniuoju laikotarpiu, kaip stiprinti tą centrą. Kitas dalykas, manau, kad reikėtų stiprinti operatyvą tradicinius prevencinius gebėjimus. Noriu jūsų paklausti apie ryšį tarp ponios Mogerinį direktorate veikiančio e, analizės skyriaus ir kovos su terorizmu centro. Ačiū. Tikiuosi, kad aš gal, turėsiu galimybę pasinaudoti ir jūsų patirtimi ir žiniomis e, dirbdamas šioje srityje. Jūs esate teisus. Yra prisimtas įsipareigojimas pateikti konkrečių idėjų ir pasiūlymų. Esu įsitikinęs, kad mums pavyks laikytis užsibriešto termino. E, turime jo laikytis, nes e, turime visapusiškai pasinaudoti naujais teisės aktais, nauja sistema, kuri įsigalios kitų metų gegužė ir mes turime jau dabar pradėti tam renktis. Ir jeigu tik turėsiu galimybę, kaip jau vienareikšmiškai pasakiau, tikrai remsiu Europolą, e, teiksiu paramą politinių lygių, finansavimo žmogiškų išteklių požiūrių. Ir čia turiu galvoje ir Europolo darbuotojus ir taip pat ketinu raginti valstybės narės noriau e, komandiruoti nacionalinius ekspertus į Europolą. Žiūrėdamas į dabartinę padėtį, pamačiau, kad reikia maždaug 80-90 naujų darbuotojų, kad Europolas galėtų atlikti jam dabar priskiriamas funkcijas naujai priskiriamas funkcijas. Jūs klausėte apie operacinius, operatyvius gebėjimus. Žinoma, e, turi dirbti kovos su terorizmu centras, e, reikia dirbti ir su interneto svetainė, taip pat tęsti dialogą su nacionalinėmis institucijomis. Ta dialogą norėčiau stiprinti, norėčiau remtis informacijos mainų ir koordinavimo geriausiaja patirtimi visose valstybėse narise. Bet nenorėčiau išleisti iš akių ir to e, gyvybiškai svarbaus darbo, kurį turi atlikti Europolas kovodamas su kibernetiniais nusikaltimais. Taip pat e, reikia neužmiršti ir kovos su kontrabanda centro svarbos. Tai taip pat yra Europolo operatyvių gebėjimų dalis. Ir jau anksčiau sakiau, kad darysiu viską, kad valstybės narės geriau pasinaudotų jungtinėmis tyrimo grupėmis, kurios teigiamos Europolė ir Eurojuste. Ir paskutinis dalykas. Insen tikrai labai svarbu, kad Insen ir CTC bendradarbiautų. Čia vėlgi yra dvi tos pačios monetos pusės - vidaus ir išorės saugumas. Uh, Na, noriu paraginti visus kalbėti trumpiau, nes kalbėtojų sąrašas labai ilgas. 26. Klausimas, ketvirtasis SND. Klausimas, Tanija. Ačiū. Ačiū pirmininkė, paskirtasis komisijos nariai. Norėčiau pakalbėti apie naujų saugumo technologijų klausimą. Kaip Jūs vertinate naujų saugumo technologijų kūrimą ir savo vaidmenį, ypač kaip Jūs užtikrinsite, kad ES finansuojami tyrimai saugumo srityje e, atitiktų ne tik saugumą praktiškai užtikrinančių pareigūnų mm, poreikius, bet ir atitiktų pagrindinių teisių testą. Kitas dalykas yra daromas vis didesnis spaudimas dėl biometrinių duomenų mainų. E, ko, kokia yra jūsų nuomonė apie tolesnės investicijas į veidų atpažinimo technologijas ir kaip manote tai atsilieps e, pagrindiniams teisėms? Ačiū. Aš manau, kad e, ryšys tarp mokslinių tyrimų finansavimo ir saugumo tikslų yra labai svarbus ir tampa vis svarbesnis mane labai padrasina tai, kad e, buvo tam tikrų proveržių tyrimuose, kurios finansuojame mes ir kurie yra labai svarbus saugumui. Pavyzdžiui, yra ES finansuojami tyrimai, kurie yra skirti neutralizuoti sprogmenų prekursorius, kai jie yra sumaišomi. E, kitas ES tyrimas e, radaro, horizonto radaro tobulinimas. Taigi yra tiesioginis ryšys tarp kai kurių tų mokslinių tyrimų projektų ir saugumo. Ir aš ir toliau skatinsiu E, darbas šioje srityje, bet jūs labai teisingai sakėte, kad skatindami šį darbą mes visada turime turėti galvoje ir pagrindinių teisių sistemą, apie kurią mes šiandien nekartą kalbėjome. Tai yra saugumo pagrindas. Ir tai bus e, to proceso, kurį norėsiu plėtoti kartu su kolegomis komisijoje dalis. Ir mes į tai atsižvelgsime, numatydami naują mokslinio tyrimų finansavimo raundą. Ačiū. 27 klausimas, ketvirtasis EKR klausimas, ponė Makovei. Ačiū, pirmininkė. Turiu du trumpus klausimus. Turime keletą dosie Europos parlamente susijusių su kova su terorizmu. Vienas iš pasiūlymų yra susijęs su patikrinimais duomenų bazėse asmenims kertant išorės sieną. Tai iš esmės yra Šengeno kodekso pakeitimas. Nuomonė šiais klausimais skiriasi, mes deramės. Noriu jūsų paklausti, kadangi reikia kaip galima greičiau sukurti saugesnę aplinką mūsų piliečiams, geriau apsaugant išorės sienas. Ar jūs manote, kad sisteminiai patikrinimai ir visų aktualių domenų bazių tinkamas panaudojimas padidins saugumą ir užtikrins veiksmingesnę sienų kontrolę, norint apsisaugoti nuo terorizmų, teroristų. Ir antras klausimas, kaip gerinti bendradarbiavimą ir informacijos mainus tarp žvalgybos ir teisėsaugos agentūrų valstybėse narėse ir kaip pagerinti bendradarbiavimą ir informacijos mainus ES institucijų agentūrų, nes e, kartais kyla problemų dėl prasto bendradarbiavimo arba bendradarbiavimo stokos. Ačiū. Ačiū. dėl saugumo prie mūsų sienų. Jau šio posėdžio pradžioje sakiau, kad reikalingi keli saugumo lygiai. Vienas iš jų, žinoma, kuris turi būti stiprinamas, yra e, išorės sienų kontrolė. Ir aš čia ketinu glaudžiai bendradarbiauti su komisijos nariu Avramopulos ir kitais kolegomis e, svarstant e, kai kurias iš tų reformų, kurias minėjote. Manau, kad yra argumentų pagrindžiančių pereimą prie sisteminių patikrinimų. Taip pat manau, kad yra pagrindo galvoti apie įvairius patikrinimus, kuriuos būtų galima atlikti prie sienų, ypač trečiųjų šalių piliečių atžvilgių. Ir Taip pat sutinku, kad reikėtų pagalvoti, kaip veiksmingai pasinaudoti tą informaciją visose sistemose, laikantis pagrindinių teisių principų, ypač atsižvelgiant į duomenų tiks, panaudojimo tikslo apribojimą. Ir dėl to aš ir sakiau, kad mes ketiname pateikti rekomendacijų. Toliau dėl bendradarbiavimo stiprinimo, įskaitant bendradarbiavimą tarp žvalgybos ir teisės saugos institucijų. Taip, sutinku, kad kartais tas bendradarbiavimas vyksta sunkiai, kartais sunku būna bendradarbiauti ir valstybių narių viduje, o ne, ne tik tarp valstybių narių ir Europos ligmens. Mes turime pasistengti pasiremti geriausios praktikos pavyzdžiais ir aš jau anksčiau minėjau, kaip po Paryžiaus išpolių puikiai bendradarbiavo Europolas, Belgijos ir Prancūzijos policijos agentūros. Jos labai ėmėsi labai konkrečių veiksmų po tų išpolių. Aš manau, kad keisdamėsi informaciją galime sustiprinti pasitikėjimą ir veikti iššūkius. Kolegos, man atrodo, mes jau šiek tiek pavargome. Na, Strasbūras, pirmadienis. E, nemažinkime tempo. Dabar 28 klausimas, ketvirtasis Alde klausimas, Sofija Intfeld. Ačiū, pirmininkė. Sveiki atvykę paskirtasis komisijos nariai. Turiu du klausimus. Labai džiaugiuosi, kad jūs akcentavote įgyvendinimą. Džiaugiuosi, kad pažadėjote įvertinti kovos su terorizmu strategiją. Man būtų įdomu išgirsti, ar jūs manote, kaip manote, ar ši strategija buvo sėkminga ar nesėkminga, ar manote, kad mums pavyko sėkmingai kovoti su terorizmu per pastarosius 15 metų. Galbūt yra tokių priemonių, kurias būtų galima atšaukti, panaikinti. Mes čia kalbėjome apie naujas priemonės, bet galbūt yra tokių, kurias reiktų atšaukti. Taip pat jūs sakėte, kad E, Junktinių Amerikos valstijų kritika gali neigiamai atsiliepti mūsų bendradarbiavimu, bet man tai atrodo keista ir juokingai, nes e, Junktinėse Amerikos valstijose kritika mūsų atžvilgių yra daug griežtesnė, pavyzdžiui, turiu galvoje e, senatorių Fenstein. Norėčiau paklausti, kaip jūs stiprinsite ES patikimumą, turint galvoje CŽV nepaprasto perdavimo programą ir slaptus kalėjimus. Ačiū dėl vertinimo. Aš manau, kad e, mes išmokome reaguoti į kai kurios išpolius ir ta mūsų reakcija labai smarkiai pasikeitė per pastarosius 15 metų. Mūsų reakcija dabar nėra mūsų atsakas nėra toks, koks buvo prieš 15 metų, kai vyko rugsėjo 11 įvykiai. Ir aš tikrai tuo džiaugiuosi, aš tikiuosi, kad mes dabar veikiame geriau. Bet kaip tai įvertinti? Ar mums būtų sekėsi blogiau ar geriau, jeigu kažką būtume darę ar kažko nedarę? Tai sunku vertinti, bet taip sutinku, kad jeigu bandome vertinti, tai turime vadovautis geresnio reglamentavimo principais, kuriais ir remiasi e, ši komisija savo darbe. Mes turime taikyti ne tik būtinumo ir proporcingumo principą, tartamėsi dėl naujų priemonių, bet ir vertindami tai, dėl ko sutarėme praeitįje. E, taip, kai kurių dalykų buvo atsisakyta, kai kas buvo panaikinta ir tikrai nematau priežasčių, kodėl geria, geresnio reglamentavimo principai ir geriausios praktikos pavyzdžiai negalėtų būti taikomi čia, šioje srityje. Toliau dėl kritikos JAV. Na, aš galbūt neteisingai išsireiškiau. Aš manau, kad kai kuri kritika, kuri buvo išsakyta ir šiame komit parlamente ir šiame komitete, e, manau, reikšmingai padėjo pagerinti situaciją Junktinėse Amerikos valstijose ir pagerinti mūsų santykius su JAV. Nes po tų jūsų šio komiteto ir kitų pareiškimų mums pavyko numatyti griežtesnės taisyklės dėl prieigos, dėl naudojimo. Mes taip pat sustiprinome ombudsmeno uh, E, institutą, numatėme teisės, teisų gynimo priemonės, e, numatėme ir metinės peržiūras. Taigi, manau, kad mes sugebame dirbti labai veiksmingai. Ačiū. 29 klausimas. E, Guė klausimas. Marija Kristin Veržė, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš sėdžiu čia. Sveiki, ponė King. Ačiū už jūsų puikias prancūzų kalbos žinias. Norėčiau grįžti prie duomenų bazių ir dėl duomenų bazių ir prie duomenų bazių saveikumo klausimo. Aš nagrinėjau šį klausimą ir matau, kad pagrindinė problema yra nuostatų įgyvenimas valstybėse narėse. Aš tikrai nepritariu jūsų optimizmui dėl Prancūzijos ir Belgijos bendradarbiavimo, nors jis ir šiek tiek pagerėjo, vis tiek dar reikia daug padirbėti ir jeigu tas bendradarbiavimas būtų buvęs geresnis, gal mums būtų pavykę išvengti daugelio įvykių. Manau, kad mums tikrai dar toli iki bendros atsakomybės, kurios jūs siekiate. Valstybės narės yra įsikibusios savo kompetencijos ir e, saugumo e, klausimai, tarptautinio saugumo klausimai ir e, tarp valstybinio saugumo klausimai ES yra svarbus ir man atrodo, kad dėje juos sprendžiant nukenčia e, pagrindinės teisės, įskaitant ir duomenų bazių e, kūrimą. Pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėtume iš pažangiai valdomų sienų paketą, matome, kad vis labiau yra kontroliuojamos e, sienos, kovojant su mm, organizuotų nusikalstamumu, tačiau mums reikėtų suprasti, ką darome. Ir manau, kad reikia skubiai atlikti visų duomenų bazių vertinimą. Reikia, pirmininkai, jau toj baigsiu, turime nusistatyti, pasižiūrėti į konkretų tikslą, kokį buvome nusistatę, kaip jo siekiame, kokie yra rezultatai e, techniniai ir teisiniai. Ir turime neužmiršti ir žmogaus teisų klausimų. Ačiū Aš sutinku, kad reikia mums įvertinti savo veiksmus ir mūsų pritaikytų priemonių veiksmingumą. Ir esu pasirengęs kartu su jumis dirbti ir tai daryti. Taip pat sutinku, kad egzistuoja įgyvendinimo problema ir tai turi būti mūsų prioritetas. Ir kartais reikia imtis ir griežtesnių priemonių, ne tik raginti valstybės e, narės. Na ir dabar gal suklysiu, pavartodamas e, tam tikras santrumpas, bet manau, kad prium sprendime yra. Prium sprendimo įgyvendinime dalyvauja nuo 18 iki 20 kažkelių valstybių narių. Ir tai reiškia, kad trijose to sprendimo srityse yra nemažai valstybių narių, kurios nėra pasirengusios jo įgyveninti. Ir, na, tai nėra susijęs su informacinėmis sistemomis, bet e, čia vėl prisimenu ir sprokstamųjų medžiagų prekursorių temą. E, taisyklės, šios ryties taisyklės ne, vino, ne visose valstybėse narėse yra taikomos ir Mm, ne visos yra pasirengusios siekti tų tikslų, kuriuos mes visi numatėme. Ačiū kolegos, 20 minučių jau atsiliekame e, nuo savo darbo atvarkės, prašysiu e, visų kalbėti tikrai trumpiau. Aš dabar jau pradėsiu naudotis plaktuku, kai viršysite kalbėjimo laiką, jeigu jūs ne prieš pertraukinėsiu ir paskirtai komisijos narį. Toliau e, žalieji, ponas e, Terikarpers. Ačiū, pirmininkė, komisijos e, nary. Mes žinome, kad kokios yra atitinkamų skyrių funkcijos, bet e, mano klausimas, e, kaip užtikrinsite, kad, e, yra, kad bus susiekami teroristai ir galiausiai kas spręs, kas yra su terorizmu susijęs turinys internete ir kaip užtikrinsite, kad Europolas ir informacijos paieškos e, skyriai atitinkami pasidalins funkcijomis atlikdami savo darbą. Ačiū, tikrai yra skirtumas viena vertus e, tarp e, neapykantą skatinančių kalbų ir raginimo imtis smurto ir e, mūsų įstatymai, mūsų teisės aktai numato bausmes už juos veiksmus ir yra su terorizmu susijusi informacija ar terorizmo propaganda kuri yra skirtinga nuo mano minėtų dalykų, tai yra atskira kategorija. Ir būtent apie šią kategoriją buvo jūsų klausimas, taip suprantu. Ir mes turime vykdyti toliau darbo šioje srityje. Mes dabar jau turime atitinkamas struktūras, kurios to užsima ir užsima skaidriai ir jos um, mm, užmeska bendradarbiavimą su interneto paslaugų teikėjais, kurie savo ruoštų bendradarbiauja taip pat šiame dialoge, dalyvauja šiame dialoge, taip pat skaidriai. Aš tikrai neturiu jau dabar atsakymo jūsų klausimą, aš nežinau, kaip viskas vyks, bet e, manau, kad kai pamatysime su terorizmu susijusi turinį, mes jį atpažinsime. Ir kai kuriais atvejais tikrai bus aišku, kad jį reikia pašalinti, kitais atvejais e, turės būti užtikrinta, kad bus pateikiama alternatyvi informacija, alternatyvus naratyvas. Ir šios klausimus, aišku, kad reikės spręsti su interneto paslaugų tiekėjais, bet tai yra dalis platesnio mūsų darbo susijusiu su kova su radikalizavimu. Žmonėms turi būti pateikta kitokia mm, žinia ir turi būti puoselėjimas e, žmonių gebėjimas atskirti informaciją. Ačiū, Beatrix von Star FDD. jūsų užduotis yra sukurti saugumo sąjungą, kaip žinas Klaudas Junkeris jau pasakė. Tai mes turime gyveninti balandžio mėnesio saugumo darbo atvarkę. Tai, tai, tai būtent e, tam priklauso ir kitimas keliaivių duomenimis ir išanomai išanomai ginklų uždraudimas ir taip toliau. Apie tai mes jau daug a, e, girdėjome. A, e, jūs a, a, pirmiausia užsima tokias rytime, kur apribojamas žmogų teisės ir suteikiamas jiems tariamas saugumas. Bet vienas dalykas trūksta, vienas dalykas trūksta jūsų užduotyje. Tai būtent a, saug, a, e, saugumo užtikrinimas pasienyje. Bet rūpiučio mėnesį, pavyzdžiui, pateiktama laiške nėra rašoma apie sienų apsaugą. Kaip jums yra a, kiek jums yra svarbi pasienio arba sienų apsauga? Uh, uh, um, and, uh... Ačiū. Aš sutinku, kaip mes ir kalbėjome. Mes uh, prie sienų Būtent e, turime kovoti su šiomis e, grėsmėmis, kurios yra tarp, e, tarp valstybinės. Ir jeigu yra skiriamas didesnis dėmesys sienoms, tai aišku, užkertamas kelias toms grėsmėms. Ir aš sakiau, kad dirbsiu šioje srityje kartu su kolegomis komisijos nariais atsakingais už kitas rytis. Mes e, taikysime tas priemonės, kurios jau yra patvirtintos arba tos, kurios bus netrukus patvirtintos. Ir aš būsiu atsakingas už saugumo aspektą šių priemonių ir būsiu atsakingas už tai, kad jos atitiktų pagrindinių teisių ir laisvių principus, nes e, mažiausia, ko aš noriu, tai panaikinti kažkaip ar padaryti žalą šioms laisvėms. Ačiū toliau EPP koordinatorė. Monika Holmeier. Ačiū, panė priminkė. Mielas kandidatė, Žiūrėna Kingai, aš taip suformuluosiu. E, skirtingai nuo panios Štork mane domina ne nes sienų apsauga. Man įdomiau pirmiausia policija ir jos bendradarbiavimas. Ir kaip tarptautinis bendradarbiavimas vyksta tarp valstybių. Europos Sąjungoje tai čia mes susidurime su labai skirtinga situacija. Čia iš esmės e, apie, apie 30 e, minučių vienur sutvarkomas reikalas, kitur, kitur 30 km yra per didelis atstumas. Taigi, būtent, ir kyla problemų, E, užtikrinant e, skubų reikalą arba bylos išnagrinėjimą. Kaipgi jūs galėtumėte užtikrinti saugumą būtent tarptautiniu lygmeniu, kad policija galėtų geriau bendradarbiauti? Um, and... Ačiū, aš visiškai sutinku ir buvo užduota nemažai klausimų susijusių mm, su tuo, kad Kovojant su šiomis grėsmėmis reikia imtis veiksmų įvairiais lygmenimis ir prie sienų, ir tarp valstybinių lygmenių. Ir iš tikrųjų yra daugybė įvairių mm, lygmenų, apie kurias reikia pagalvoti. Aš visiškai e, su to sutinku, kai dėl tarp valstybinio bendradarbiavimo skatinimo svarbu ES ligmens e, priemonės, sistemas ir agentūras e, padaryti veiksmingomis, kad e, toks bendradarbiavimas galėtų vykti tarp valstybių narių. Ir aišku, turime pasitelkti teisės aktus ar kitas priemonės, kad būtų pašalintos bendradarbiavimo kliūtis. Nes kartais tos kliūtis yra dėl to, kad skiriasi valstybių narių standartai, bet kai dėl standartų susitarėma, tai bendradarbiauti paprasčiau. Ir anksčiau aš e, kalbėjau apie tyrimo orderį, kuris netrukus įsigalios ir aš manau, kad tai yra labai geras pavyzdys, kaip galima um, skatinti valstybių narių savitarpio supratimą ir kaip siekti, kad kuo greičiau būtų įmamasi uh, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo veiksmų. Ačiū 34 klausimas. Penktasis e, socdemų klausimas, ponė Tanė Fajon. Ačiū pirmininkė, dar kartą paprašiau žodžio. Iš tikrųjų svarbu laiku keistis reikiamą informaciją, kad vyktų teisės saugos institucijų bendradarbiavimas, ypač ES lygmenių. Tačiau Yra buvę pavyzdžių, kurios parodė, jog valstybės narės e, tinkamai nesinaudoja tokiamis priemonėmis kaip e, Šengeno informacinė sistema. E, ar prim sprendimu 2005-aisiais taryba prieėmė sprendimą, kur detaliai buvo išdėstytos valstybių narių prievalės keistis informaciją apie terorizmo, susijusią su terorizmu. Ši informacija turėjo būti keičiamasi su ES agentūromis ir kitomis kitomis valstybėmis narėmis. Mano klausimas, kokiu veiksmu ketinate imtis, kad informacija būtų keičiamasi laiku tarp valstybių narių ir kad būtų keičiamasi kokybiška informacija. Ar ketinate kelti pažeidimų procedūrą prieš valstybės narės, kurios nevykdo savo prievalės keistis informaciją? Priumo sprendimo atveju kaip jau buvo sakyta, e, pradėta keletas bandomųjų, pradinių dialogų, skatinama valstybės narės e, imtis veiksmų, kad jos įgyvenintų savo įsipareigojimus. Ir tai jau, e, apie tai taip pat jau kalbėjau atsakydamas į klausimą apie sprogmenų prekursų, prekursorius. Ir jau esame pradėję keletą pažeidimų procedūrų. Tik aišku, reikia pirmiausia skatinti valstybės narės, užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą. Ehm, ir dar trumpai apie keliaivių duomenų įrašus. Mes jau kalbėjome apie šios įrašus ehm, ir apie teisinę sistemą bet e, galbūt e, lygiai taip pat svarbi ir praktinė pusė, būtent keliaivių informacijos skyrių e, steigimas būtų ta praktinė, e, tas praktinis aspektas ir tik keletas valstybių narių yra tai įgyvendinusios. Taigi mes turime pirmiausia teikti teisinę pagalbą, techninę pagalbą valstybėms narėms, e, keistis patirtimi ir užtikrinti finansavimą. 17 milijonų šiais metais bus skirta ir 15 kitais metais. Taigi nebūtinai iš karto bus keliama pažeidimo procedūra, bet kai kuriais atvejais taip. Toliau ponas Vistisen. Ačiū, aš kalbėsiu danų kalba. Paskirtasis komisijos nary, e, šiandien jūs e, iškėlėte E, du konkrečius klausimus. SND, EPP ir ALDE frakcijos parlamente išreiškė pagaidavimą, kad e, Europolas e, taptų europinių FTB. Bet jūsų pozicija panašu, kad kitokia. Ir kalbant apie e, keleivių domenų įrašus, e, Danija e, šiuose priemonėse nedalyvauja. Mm, ar jūsų nuomonė Danijos įsitraukimas būtų naudingas kovos su terorizmu kontekste? Ir ar tai apskritai įmanoma? Ačiū. Tai yra du skirtingi klausimai, o mano atsakymas e, susijęs su tuo, kas jau nekarta buvo pakartota šioje diskusijoje. Mm, būtent e, viskas, ką darome, yra daroma remiantis e, sutartimi. Ir būtent tai dar kartą noriu akcentuoti. Europolas gali ir turėtų uh, remti valstybių narių mm, analitinį ir operatyvinį darbą, taip pat gali ir turi skatinti e, bendradarbiavimą, e, didinti pasitikėjimą, bet tai negali būti e, mūsų FTB. Ir tai aiškiai. Tai aišku, įsigilinusi sutarties straipsnius. Toliau jūsų klausimas apie Daniją, jos dalyvavimą ir ryšį su Europolu. Aš remiu Europolą. Uh, ir remiu valstybių narių bendradarbiavimą su Europolu, bet vėlgi sutarties rėmose. O jūs geriau negu aš žinote, kad Danija turi 22 protokolą ir ten išdėstytos Danijos dalyvavimo sąlygos šioje srityje. Vyko taip pat referendumas šiuo klausimu. Uh, Ir kaip ir kitų referendumų rezultatus, šio referendumo sprendimą mes turime gerbti. Ačiū. Toliau 36 klausimas Alde frakcijos vardu. Pone e, Jusmenova. Ačiū. Europos parlamentas balsavo dėl pranešimų dėl pakrančių apsaugos tarnybos. Kaip Bulgarijos pilietė aš džiaugiuosi, kad e, tai galios ir toms e, šalims, kurios nėra Šengeno narės. E, Bulgarijai šiuo metu tenka labai atsakinga ir sunki užduotis e, užtikrinti ES išorės sienų valdymą mūsų sienos, sienos apsaugos tarnybos neturi prieigos prie visos reikiamos informacijos. Kokios priemonės galėtų būti parengtos Europos, parengtos Europos Sąjungos lygmenių kurios padėtų e, kovoti su terorizmu toms valstybėms narėms, kurios nėra Šengeno narės, bet turi išorės sienas. Ačiū. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti tas pastangas, kurias e, deda Bulgarija. E, ačiū už Jūsų dalyvavimą Europolė su Frontexu, taip pat Cepolė. E, mokymuose ir kitose srityse. Aš tikrai mm, manau, kad jūsų užduotas klausimas yra labai svarbus. Kaip jūs sakėte, Bulgarija mm, dalyvauja policijos e, ir teisminėme bendradarbiavime, mm, bet e, mm, ne sienų valdymo uh, E, srityje. E, galiausiai šis klausimas yra susijęs su dalyvavimu Schengeno e, sistemoje, o šio klausimo sprendimas, kaip žinote, priklauso nuo Schengeno narių. Bet šį klausimą tikrai verta klausti ir svarbu galvoti apie tai, kas yra naudinga, kas palankiau ES interesams. Ar tikrai teisinga neįtraukti tokių šalių kaip Bulgarija į atitinkamą mm, informacijos sistemą ir sienų apsaugos sistemą. Aš manau, kad tai tikrai svarbus klausimas. 37 klausimas apie kos vardu, panas Bovė. Pone paskirtasis e, komisijos narė, skaitinė revoliucija vyksta toliau ir, ir, ir kibernetiniai nusikaltimai taip pat auga. Apie 400 milijardų Junktinių Amerikos valstybių dolerių sudaro šitie kibernetiniai nusikaltimai, jų daroma žala. Tai būtent tai yra ir sukčiavimas, ir vaikų pornografija, ir seksualinis išnaudojimas. Todėl labai svarbu, kad visos interesuotas šalis labiau bendradarbiautų, būtent kovodamas su tokiu kimernetinio nusikalstamumu. Mums reikia E, sustiprinti bendradarbiavimą, pirmiausia, Europos komisijoje ir su valstybėmis narėmis. Pirmiausia, visi nusikaltimai turėtų būti vertinami vienodai tiek realiame gyvenime, tiek virtualioje erdvėje. Taigi, kok, kokios jūsų e, prioritetinės veiklos rytis, būtent kovojant su kibernetiniu nusikalstamumu. Ačiū. Aš norėčiau pasidžiaugti galimybę e, pabrėžti e, šį organizuotų nusikalstamumo aspektą, taip pat kibernetinius nusikalstamus. Aš manau, kad yra du elementai, kur, į kuriuos norėčiau pasigilinti e, su kolegomis komisijoje. Vienas svarbiausia tai yra kibernetiniai nusikaltimai, tai būtent nustatant tuos nusikaltimus. Ir kitas tai yra atsparumo didinimas tiems nusikaltimams labai svarbu, žinoma, persekioti tos nusikaltelius, o dabar atsparumo didinimas tai pirmiausia yra prioritetas a, skiriamas a, atinkamos direktyvos įgyvendinimui, būtent kovojant su kibernetiniu nusikalstamu. Kovojant su nusikalstamu, tai mes gal, turime pasinaudoti Europolo kibernetinio nusikaltimo centru Tai reiškia, kad mes turime stiprinti tą centrą, e, didinti jo darbuotojų skaičių, e, skatinti bendradarbiavimą su valstybių narių institucijomis, e, nustatant būtent, kur vyksta nusikaltimai, kaip sukčiaujama ir kur sukčiaujama mokėjimo kortelių duomenimis, taip pat kovojant su seksualiniu išnaudojimu, taip pat kitais susikaltimais internetinėje erdvėje. Kaip jau anksčiau sakiau, privati ir e, e, privačių valstybės institucijų partnerystė taip pat turėtų prisidėti prie to, kad būtų renkamos ne tik tai ne tik finansavimas, bet ir privatus finansavimas. Daugiau negu milijardas eurų turėtų būti skirta būtent stiprinant šias programas ir kad e, šios programos dalyviai aktyviau įsitraukti į bendrą veiklą, būtų derinama ši veikla, žinoma, su kitomis darbo tvarkėmis, su kitomis programomis, kad ta programa būtų matoma. Mes, žinoma, tarėmės dėl įvairių e, šios programos gyvenimo galimybių ir, žinoma, tai, e, tai yra visiškai išsami ir didelė darbo atvarkė šiai sričiai. 38 klausimas, e, panė Načanyčiai. Ačiū. E, Pone Žiūrinai Kingai, e, per pastarosius teroro išpolius buvo sunku e, numatyti tokius išpolius. Taigi būtent mes turime imtis atitinkamos prevencijos ir integruoti žmonės ir deradikalizuoti juos, kad, jie nebe, kad tokie nepasikartotų tokie teroro išpoliai. Ir kad vyriausybės galėtų kovoti su ekstremistais ne tik tai deradikalizuojant tos žmonės, bet ir įtraukiant juos vėl į visuomenę. Kaip tokios programos vis dėlto veikia, kaip, kaip jos yra įgyveninamas, kaip norite e, jūs užtikrinti, kad tikrai gerai praktika būtų keičiamasi, kovojant su tais ekstremistais. Mums taip pat reikėtų strategijos, kalbant apie e, kovotojų iš užsienio uh, sugrįžimą. Ar jūs norėtumėte europinį kažkokį veiksmų planą pateikti ir kaip jūs norite reaguoti apskritai į tuos kovotojus? Ačiū. Sutinku su jumis, kad e, radikalėjimo problema gali būti e, išsprendžiama prevencinėmis priemonėmis. Tai būtent, kad žmonės netaptų radikaliais. taip pat svarbus ir veiksmai po e, radikalizavimo, tai būtent kaip e, žmonės susigražinti iš to radikalumo liūno. Aš norėčiau dirbti su dabartinėmis programomis ir tinklais, kad būtų išspręsti šie abu aspektai. Kalbant apie deradikalizavimą, man atrodo, kad labai svarbu dirbti su uh, su žinoma kalėjimų darbuotojais, kurie būtent taikė tokias programas kaliniams. Čia kalbant apie išpolius Prancūzijoje, tai nors tai nėra, žinoma, kokie nors išskirtiniai atvejai, tačiau jie yra sudėtingi ir nėra lengva deradikalizuoti tos žmonės. Todėl mums reikia ir kalėjimuose tinkamų darbuotojų, kurie būtent e, prisidėtų prie šio bendro tikslo ir kad būtų keičiamas gerąją praktiką. Kitas dalykas tai yra, mm, žinoma, ir internetinėje erdvėje vykdoma veikla. Ir, ir aš manau, kad pagrindinė linija mano pasakymuose yra ta, kad, kad pirmiausia, e, veiksmai turi būti vykdomi ir šalyje, ir užsienyje. Ir tie žmonės, kurie frontuose įvairiuose kariauja užsienyje, taip pat juos turi būti atkreipiamas padidintas dėmesys, kai jie grįžta į savo šalis. Taigi, kolegos, mes jau baigėme. 39 klausimas. EPP 9 klausimas. Pan Pasus. Štai aš. Dabar kažkaip kalbėsiu. Pirmiausia, ačiū už patiktas pastabas. Žinoma, galbūt pasikartos kai kurie klausimai arba kai kurie komentarai, tačiau aš norėčiau dar papildomai norėčiau užduoti klausimą. Man atrodo, kad tai skaitminėje srityje, kalbant apie kibernetinius nusikaltimus e, ir apie, apie tai, kaip, kaip galim pasinaudoti geriau duomenų bazėmis. E, tai man susidaro įspūdis, kad kalbant apie mūsų transatlantinius ryšius, mes nėra, nesame geroje situacijoje, kad bendradarbiavimas vyktų tinkamai. Arba bent jau man susidaro toks įspūdis, kad, kad tas bendradarbiavimas, kovojant su nusikalt, nusikaltimais ir su teroristais, vis dėlto mums reikia to bendradarbiavimo. Būtų įdomu, kaipgi jūs manote, kaip tą santykį mums reiktų šiek tiek pagerinti. Nes vis dėlto tas santykis e, nėra e, vienodas, nes e, pas mus, pavyzdžiui, domenų apsauga tai yra pagrindinė, tai pagrindinė teisė, o, o kitoje šalyje, priešingoje šalyje, tai būtent taip nėra. Todėl e, norėčiau sužinoti, kaip jūs norėtumėt pagerinti bendradarbiavimą kovojant su kibernetiniais susikaltimais, apdarojant duomenys, būtent bendradarbiaujant su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Aš manau, kad pirmiausia mes turime susitvarkyti savo kėdę. Žinoma, e, sutinku, kad yra tam tikros strateginės partnerystės, kurios yra svarbios kovojant su terorizmu tai ir kibernetiniais nusikaltimais. Aš turėčiau dar šiek tiek paaiškinti, kad yra tam tikra struktūra, nustatytos sąlygos, kaip turi vykti ta, ta partnerystė. Bet kaip jūs pabrėžėte savo, savo klausimą, kaip ir kiti jūsų kolegos, iš tikrųjų mes turime jau namie nuveikti daug realaus darbo, kad galėtume išgauti geriausius rezultatus iš tų sistemų, kurias dabar turime. Tai pirmiausia, čia, čia kalbama apie e, sudėtingumą mūsų bendros sistemos, apie tam tikras spragas, nesutarimus. Vienas pavyzdys, kuris man buvo pateiktas, tai buvo Europolas, Europolo duomenų bazė, skirta terorizmui, ir SIS duomenų bazė, dėl, dėl pavojų arba dėl dėme, atkreipio dėmesio būtent susijusios e, su terorizmu. Pavyzdžiui, ten renkami e, atsitiktiniai duomenys apie terorizmą. Ir būtų praktiška sujungti tas duomenų bazės, e, kuriuose informaciją renkame tais pačiais pagrindais, tam pačiam tikslui arba panašiam. Tai yra vienas iš pavyzdžių, į kuriuos galėtų pažiūrėti ekspertų grupė. Bet aš norėčiau aiškiai pasakyti, kad e, tas sąlygos susijęs su, su, su, su diskusija ir pasiūlymais, tai būtent bus, bus tokie, kad reikia daugiau bendradarbiavimo. Socialistų klausimas, panis Soraja. Ačiū, panė pirmininkė. Pane Žredakingai, jūsų laiške nėra minimos e, pilietinės visuomenės organizacijos ir bendradarbiavimas su, su, su jomis. Tai būtent kalbant apie šias tris prioritetės rytis, tai yra e, e, tai kovas terorizmų, radikalėjimo, mažinimo, kova su organi, organizuotų nusikalstamumu ir kibernetiniu nusikalstamumu. Bet dažniausiai tos pilietinės visuomenės organizacijos būtent dirbdamos, e, skatindamos pilietinės teisės socialinę įtraukti, atlieka svarbu vaidmenį, ypač kalbant apie radikalėjimo ir terorizmo prevenciją. Gal jūs galėtumėt paaiškinti, ar jūs nu, ketinate dirbti su pilietinės visuomenės organizacijomis ir jei taip, kokią formą e, įgaus toks bendradarbiavimas. Kitas dalykas, kaip pasirengusi yra jūsų komanda uh, E, ketinama kovoti su radikalėjimu ir, ir prievartiniu e, ekstremizmu, išskaitant ir kairiųjų ekstremistų veiksmus. Aš dabar norėčiau pabrėžti kelis elementus. Pirmas dalykas tai jūsų paskutinis dalykas. Jūs esate visiškai teisi, nurodinama, kad iš tiesų yra skirtingi radikalėjimo šaltiniai. Ir mes neturime galvoti tik tai apie vieną radikalėjimo šaltinį. Tai e, nuveda mane prie antrojo dalyko. E, kaip tikiuosi, aš jau pasakiau, kai prisimdamas šią e, funkciją, jeigu būsiu patvirtintas, aš pasinaudosiu savo patirtimi. Ir svarbi mano patirties dalis saugumo srityje, tai būtent yra susijusi su mano darbu Šiaurės Airijoje. Mes sprendėme ten radikalėjimo problemas. Žinoma, tai buvo skirtingas, kitoks radikalėjimas. Tačiau e, bendryjoje vis dėlto yra tam tikro radikalizmo apraiškų, kurios e, senkia e, paskatinti žmonės imtis teroristinių veiksmų. Ir aišku, kad iš tiesų ne valstybė būtent, kuri veiksmingai veikia, bet pilietinės visuomenės organizacijos. Galbūt savo laiškė aš neparašiau tų žodžių pilietinė visuomenė. Bet, bet akivaizdu, kad iš tiesų aš plačiaja prasme pritariu tam, kad bendradarbiavimas su pilietinė visuomenė tikrai yra patikimas būdas kovoti su e, radikalėjimu. Ir e, Šiaurės Airijoje tikrai buvę kaliniai, pavyzdžiui, buvo labai patikimi e, mūsų žinutės nešėjai. Ir Šiaurės Airijoje būtent kad šitie buvę kaliniai sužinojo vienas iš kito apie, to, apie atitinkamas programas, kuris padėjo jiems e, e, deradikalizuotis. Iš tiesų, jeigu mes pradėsime nuo pat jaunystės e, žmogų atkalbėti, sakykime, nuo to radikalėjimo, tada iš tiesų pasieksime gerų rezultatų. Jeigu mes galbūt e, pradėsime nuo vietos ligmens kaip Šiaurės Airija, tai iš tiesų mes vienodai sėkmingai galėsime atlikti šį darbą ir ES lygiu. Um... Ačiū. 41 klausimas EPP. Klausimas ponas Lenarts. Ačiū. E, serekingai, jūsų paskirimas e, sutampa su ES rinktinės karalystės santykių istoriniu momentu. Jūs jau sakėte, kad negalite komentuoti būsimų dėrybų dėl Brexit, tačiau E, vis tiek artimiausių metų turės būti priimti tai tam tikri sprendimai, neatsižvelginti Brexit. Vienas iš tų sprendimų susijęs su Europolu. Šiandien jau du kartus sakėte, kad reikia remti Europolą, reikia remti naują Europolo mandatą. Tuo pačiu metu matome, kad e, Junktinės karalystės vyriausybė, ta vyriausybė, kuri jūs paskyrė, e, lyg ir norėtų pasitraukti iš Europolo sistemos. Kaip jūs vertinate Junktinės karalystės dalyvavime Europole būtinumą. Ar nemanote, kad Junktinės karalystės pasitraukimas iš Europolo gali, galėtų pakengti jūsų kaip komisaro atsakingo už saugumą Europoje darbui? Na, aš čia nesu Junktinės karalystės vyriausybės atstovas, negaliu užbėgti už akių sprendimams, kuriuos gali e, priimti arba nepriimti vyriausybė bet norėčiau aiškiai pasakyti, mano nuomonė, Europolas yra puikia organizacija, dirbanti puikiai ir jeigu būčiau paskirtas, daryčiau viską, kad paremčiau Europolą, daryčiau viską, kad paskatinčiau valstybės narės, žinoma, sutarčių ribose, dirbti su Europolu. Ir aš tikrai būčiau pasirengęs dirbti su visomis valstybėmis narėmis. O kalbant konkrečiai apie Junktinę karalystę, taip kyla iššūkis e, šiai šaliai reiks priimti sprendimą ar dalyvauti ar ne. Jeigu nuspręstų nedalyvauti, tai kiltų problema, nes atsirastų spraga, kol jau pasitraukus atsirastų galimybė plėtoti santykius su Europolu kaip trečiai šaliai. Taigi aš manau, kad visi turėtų būti suinteresuoti vengti tokios e, spragos. Geras e, klausimas ir geras atsakymas, kurį laiką nebebūsiu neutralus. Na, galbūt nuovargis mane paskatino taip pasisakyti. Dabar 42 klausimas, ponas Lopes Aguilar. Ačiū pirmininkė, laba diena, laba diena, paskirtasis komisijos nary, ponė Kingai. Klausimas, kurį norėčiau pateikti, yra susijęs su atskaitomybė, nes būtent Mes, Libė komiteto nariai, norime užsitikrinti komisijos narių atskaitomybę. Tai, apie ką kalbu, susijęs su e, raštu apie jūsų misiją, apie jūsų klausimų portfelį. Jūs turėtumėte paremti komisijos narį Avromopolus ir taip pat turėtumėte glaudžiai bendradarbiauti su komisijos narė Jūrova, pavyzdžiui, sprendžiant radikalėjimo klausimus ir informacijos mainų klausimus. Taigi, Čia kyla klausimas dėl pusiausviros tarp jūsų atskaitomybės įvairiems komisijos nariams pusiausviros klausimas. Kiek savarankiškai jūs galėsite spręsti jūsų kompetencijos rytį patenkančios klausimus ir ar nemanote, kad jūsų sprendžiamų klausimų portfelis šiek tiek užgoš užgoš komisaro Avromopolis. Antras klausimas. Na, prašau kalbėti trumpiau. Ir kitas klausimas susijęs su atskaitomybė Libe komitetui. Jūsų misijos dokumente pasakyta, kad kalbant apie saugumo klausimus, atskaitomybė, atsakomybė teks ne tik komisijos nario Avromopulus. Taip. Ačiū. Džiaugiuosi šiais klausimais, nes jie man suteikia galimybę dar kartą paaiškinti, kaip jau aiškinau savo atsakymuose raštu, kaip viskas veiks. Man tokia diskusija apie tai, kad e, kiti klausimai užgoš mano klausimų portfelį nekelia problemų, nes tai atspindi šios, šių, šios pareigybės svarbą. Tai nėra antrailis dalykas, kalbame apie labai svarbę darbo tvarkę, bet e, vadovaudamasis savo politinė kultūra, norėčiau kaip galima glaudžiau bendradarbiauti su kolegomis komisarais, ypač komisaru Avramopulus, bet ne tik su juo ir su kitais komisijos nariais, e, spręsdamas daugybę klausimų, apie kuriuos kalbėjome šį vakar. Kalbant apie atskaitomybę jums, kaip jau sakiau pačioje pradžioje, tikrai labai mielai atsiskaitysiu jums, kai tik norėsite su manimi kalbėtis. Ir aš prisijimsiu atsakomybę už visų šių dosie saugumo aspektus. Na, žinoma, jums spręsti, bet man atrodo, kad galiausiai E, galutinis rezultatas bus padidėjusi komisijos atskaitomybė prieš šį komitetą ir parlamentą. Ir bent jau tokiu principu ketinu aš vadovautis. Ačiū atsiprašau, kad turiu nutraukti kalbėtojus. Dabar trys paskutiniai klausimai. 43 klausimas, EPP 9 klausimas, ponia Marija Gabriel. Ačiū pirmininkė. Pone Kingai, noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną labai konkretų klausimą. Išorės sienų saugumo užtikrinimą Bulgarijoje, tai reiškia ir Europos saugumą. Uh, Mano klausimas susijęs už tai, kokiu faktu. Bulgarija daugybę metų e, teikia informaciją Šengeno informaciniai sistemai, tačiau pati negali prieiti prie visų domenų bazių. O tai yra prieštaravimas ir galimas pavojus ES saugumui. Ką jūs konkrečiai ketinate daryti, kad ta šalis, kuri de facto įvykdė Šengeno narystės techninius kriterijus ir kuri užtikrina saugumą Europoje, galėtų prisidėti ir turėti prieigą prie duomenų ir duomenų mainų. Antras klausimas. Ar jums kelia susirūpinimą tai, kad ES valstybės narės leidžia išduoti piliečių pasus asmenims iš trečiųjų šalių. Ir trečia, kokiu priemonių jūs imsitės, kad būtų glaudžiau bendradarbiaujama kovojant su terorizmu viduržėmio jūroje. Saugumas viduržėmio jūroje reiškia saugią Europą. Ačiū. Ačiū. Dėl Bulgarijos ir Rumunijos padėties. Mes jau šiek tiek anksčiau apie tai kalbėjome. Aš tikrai labai suprantu jūsų keliamus klausimus. Bulgarija mato perspėjimus apie atsisakymą, atsisakymus, bet neturi galimybę imtis kokiu nors veiksmų. Na taip, klausimas pagristas. Ar tai atitinka ES kolektyvinius interesus? Teisinių požiūrių situacija yra aiški. E, apribojimai yra panaikinami, kai taip nusprendžia Šengeno valstybės narės. Bet politinių požiūrių klausimas tikrai suprantamas ir yra pagrista klausti, ar dabartinėmis aplinkybėmis, turint galvoje grėsmės, kurios kyla, tai tikrai atitinka visus interesus. Toliau pasų klausimas. E, pasai ir valstybinorių pilietybė. Kai yra suteikiama pilietybė, vienos valstybės narės pilietybė iš esmės yra suteikiama ir ES pilietybė. Todėl tikrai yra pagrista reikalauti, kad valstybės narės galvotų apie tikruosius ES interesus, priimdamos tokius sprendimus, įskaitant ir saugumo aspektus. Norėčiau paprašyti jūsų paraginti valstybės narės, priimant tokius sprendimus, būti budrioms. Ačiū. Ir paskutinis klausimas 44. E, SND frakcijos klausimas. Pone Gomes. E, Serė Džiulėnai Kingai yra įrodymų, kad e, teroristinės organizacijos finansuoja savo veiklą iš organizuoto nusikalstamumo. Taip, jūs jau kalbėjote apie pinigų plovimą ir patikos fondus. Tačiau ar matote kokiu nors spragų dabartinėje saugumo architektūroje? E, siekiant spręsti finansavimo klausimą. Dauguma finansinių išteklių yra tokiuose neskaidriuose sistemose, prie kurių prisideda Europos bankai, konsultacinės bendrovės, nekilnojamo turto bendrovės. Daugiausia yra naudojamas lengvatinių mokesčių zonomis ES ir kitur. Ir norėčiau paklausti, ar jums nekyla susirūpinimas dėl vadinamųjų auksinių vizų sistemų, kurias siūlo valstybės narės. Man atrodo, jūs pastraime savo atsakymę apie tai lik ir užsiemėte, užsiminėte. Ar jūs ketinate spręsti šį klausimą? Ačiū. Taip, grįžtame prie esminės srities, kuri bus labai svarbi įmantis veiksmų, už kurios aš pasisakau. Tai yra teroristų atkirtimas nuo finansavimo šaltinių ir Čia mes galime kalbėti apie labai įvairias, įvairius veiksmus, tai yra kovos organizuotų nusikalstamumu, konfiskavimas, e, finansavimo šaltinių nutraukimas, o tie finansavimo šaltiniai gali būti labai įvairūs, pavyzdžiui, priekyba e, retomis laukinių gyvūnų ir augalų e, rūšimis. Galima, pavyzdžiui, imtis teroristų finansavimo finansinių srautų sėkimo priemonių. Galima galvoti, ką būtų galima daryti ES viduje, turint galvoje, koks sėkmingas buvo ES ir ją bendradarbiavimas šioje srityje. E, tokią programą aš numatęs vykdyti, o ta programa bus grindžiama e, stiprėjančių tarptautinių bendradarbiavimų e, skirtų kovai su korupcija, mokesčių vengimu ir netinkamų tam tikrų priemonių panaudojimu, įskaitant ir jų panaudojimą terorizmo finansavimui. Aš norėčiau pasiremti tuo, ko buvo išmokta per G7, G20 viršūnių sustikimus mm, ir sustikime, kuriame, mm, kurį šiuo metu pavasarį surengė Davidas Cameronas ir kuris buvo skirtas tarptautiniam bendradarbiavimui šiuose srityse stiprinti. Ir e, jeigu galėčiau ką nors e, padaryti šioje srityje, e, teikdama šiais ryčiai prioritetą ir bendradarbiaudama su jumis, tai tikrai didžiuočiausi tokią galimybę. Paskutinis EPP klausimas, ponas Emil Radev. Ačiū pirmininkė. Ponas Kingai, pastaraisiais metais Europą užplūdo migrantai. Ir daug jų dėja neteisėtai kerta ES sieną. Ir kai kuriais atvejais neįmanoma patikrinti e, šių žmonių tapatybės ir įsitikinti, kad jie nepriklauso teroristiniai organizacijai. Taigi, kaip komisijos narys atsakingas už saugumo sąjungą, kaip jūs ketinate m, mm, užkirsti kelią migrantų m, mm, radikalizavimui ar kaip užtikrinsite, kad m, e, su migrantų srautais neatvyksta teroristai? Ačiū. yra labai daug radikalizavimo priežasčių. Atskirtumo jausmas, neteisybės jausmas yra tarptų priežasčių. Aš manau, kad atsakymas, atsakymą reikėtų ieškoti pirmiausia prevencijos priemonėse, apie tai jau kalbėjome. Mm, turime kovoti su neapykantą skatinančiomis kalbomis, e, propaganda, užkirsti kelią radikalizavimui mokyklose ir kalėjimuose, taip pat taikyti platesnės prevencijos priemonės siekiant veiksmingai remti integravimo politiką. Integravimas nėra tas pats, kas kova su radikalizavimu, bet mes turime imtis darbų abiejose šiuose srityse vienu metu. Mes turime integravimo veiksmų planą ir su komisijos nariais kitais norėčiau dirbti šioje e, srityje. Ačiū. Ačiū ypač tiems kolegoms, kurie liko iki e, pat šios diskusijos pabaigos. Ji buvo tikrai intensyvi. Mm, dėkoju visiems už kantrybę ir dalyvavimą. Ir dabar išklausysime Juliano Kingo paskirtojo komisijos nario baigiamojo pasisakymo ir aš prašysiu iš karto po jo nepabėgti, nors tikrai visi norime iš karto palikti šią salę, bet e, prašau tikrai nepabėgti, aš e, norėsiu vėliau pasakyti porą sakinių apie tai, kaip e, bus e, priimtas demokratiškas sprendimas dėl komisijos nario paskirimo. Taigi prašom pasilikti salėje po penkių minučių baigiamojo žodžio. Taigi dabar kviečiu komisijos narį pasakyti baigiamąjį savo žodį iki penkių minučių. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems komiteto nariams už klausimus ir ačiū už tai, kad išklausėte kantriai. Pažiūrėsiu, ar man pavyks um, laikytis man suteikto laiko. Manau, kad pastarosios mūsų diskusijų valandos parodė, kad uh, mums reikia dar daug nuveikti. Ir jeigu po šios procedūros aš būčiau patvirtintas, tai norėčiau imtis darbo kaip įmanoma greičiau. Kaip sakiau e, jau anksčiau, aš jaučiuosi visiškai jums atskaitingas ir manau, kad mūsų bendradarbiavimas turi būti labai glaudus. Piliečiai supranta, kad kyla terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo grėsmė ir jie tikisi bendro mūsų atsako ir kad mes darysime viską, ką galime. Mūsų atsakas turi būti bendras, koordinuotas ir išsamus. Mes turime visi daryti, ką galime, apjungti mūsų darbo sritis ir bendrai kovoti su terorizmu ir stiprinti savo gynybą. Taigi, Taip pat visa tai turi būti padaryta gerbent mūsų vertybės ir gerbent pagrindinės teisės. Jeigu aš būsiu patvirtintas, aš visa širdimi esu pasirengęs dirbti su jumis, kad Europa būtų saugesnė. Turime užtikrinti visų ES gyvenančių ir keliaujančių žmonių mm, saugumą ir laisvę. Turime užtikrinti jų e, teisės ir saugumą ir todėl turime mm, užkirsti kelią radikalizavimui ir organizuotam nusikalstamumui. Labai ačiū uždėmesi. So in answering my plea, colleagues, you're not running, thank you. Taigi, matau, kolegos, kad mm, išgirdote mano prašymą ir nepabėgote. E, komisijos nariai, jūs mm, tikrai padarėte vieną gražiausių dalykų, kurį galima padaryti e, šiame parlamente, įtilpote į laiko rėmus. Taigi tai tikrai e, labai svarbu e, rytoj. Antradienį 9 val. susirinks koordinatoriai ir komiteto vardu nuspręs, uh, ar komisijos narys atitinka reikiamus reikalavimus, kad galėtų būti patvirtintas. Mes laikysimės formalių taisyklių. Taigi rytoj 9 ryto bus priimtas sprendimas ir vėliau jis bus perduotas politinėms frakcijoms. Jeigu turite klausimų, prašom juos užduoti. Jeigu ne, jūsų koordinatoriai rytoj po posėdžio po uždaro posėdžio jūs informuos. Ačiū visiems dalyvausiems e, Libe, AFET komiteto nariams ir tiems kolegoms, kurie atvyko iš kitų komitetų, bet nepasisakė. Ir ačiū visiems komitet, Libe komiteto nariams, kurie labai uoliai dirbo ir mm, uždavė tikrai daug klausimų. Taigi ačiū visiems ir ačiū paskirtajam komisijos nariui už mm, tokią diskusiją. Ko gero nieko panašaus jums neteks daugiau jūsų darbe daryti, bet mums iš tikrųjų saugumo sąjungos dosie. Saugumo sąjungos rytis yra labai e, svarbi ir mm, jeigu pažiūrėtumėte į Twitterį, tai ten tikrai labai daug interpretacijų to, kas vyksta šioje salėje, bet ši diskusija mums tikrai labai svarbi Ir e, mes e, tikimės, kad jūs tikrai teiksite ataskaitas vėliau mūsų komitetui. Ačiū.